Good morning, colleagues and uh, other friends. Labas rytas, kolegos ir kiti draugai. Aš uh, norėčiau jau pradėti posėdį, nes darbo atvarkė gana įtempta. Dabar galėčiau pirmininkės monologą išsakyti, kol visi susirinks. Taigi, siūlau, kad mes pirmiausia priimtume posėdžio darbo atvarkę. Tai yra pirmas punktas. Ar galim sutarti? Priimta. Tik vienas pakeitimas bus padarytas. Diskusija dėl žmogaus teisų padėties metu e, perkelsime į pačią pradžią, iškart po pirmininkės pranešimų, nes ponė Andrikė nenorėjo, kad tai būtų. Aš norėčiau, kad klausimą dėl pietričių Azijos pradėtume 9.45 nes dar vyks labai svarbus klausimas dėl Kinijos, kuriam irgi reikės laiko. Kinijos klausimas turėtų prasidėti 11. Toliau. Balandžio 26-27 dienos posėdžio protokolo patvirtinimas. Ar galim patvirtinti? Taip, patvirtinta. Gegužės 10 dienos protokolas. Ar galim patvirtinti? Taip pat birželio 2 dieno, 3 dienos. Patvirtinta. Trečias pranešimas, e, punktas. Pirmininkės pranešimai norėčiau, kad jūs per vasaros atostogas pagalvotumėt, kas galėtų būti kitas e, nuo Sakarovo premijos laureatas. Pasiūlymus galima teikti iki e, rugsėjo 22 dienos 18 valandos tiksliai. Kaip žinote, kandidatus gali nominuoti frakcijos arba nemažiau kaip 14 parlamentarų grupės, pavienių parlamentarų grupės. Pasiūlymai turi būti siunčiami po komitečio sekretariatui. Kitas žingsnis. Po to, kai pristatysime kandidatus, spalio penktą dieną surinksime bendrą posėdį, kuriame dalyvaus užsienio reikalų komitetas, e, vystimosi komitetas ir žmogaus teisų pakomitetis. Tame posėdėje bus pristatyti kandidatai ir bus balsuojama dėl trijų finalistų, finalininkų. Ir tie patys komitetai tam tikslui susitiks spalio 12 dieną. Tikiuosi, kad visi po to savo grįžtė su gražiomis mintimis. Šiandien Liepos 15. Ir reikėtų prisiminti du dalykus. Būtent šią dieną Pernai Strasbūras buvo inauguruotas, bet tai buvo ir dramatiška diena, kai mes išgirdome apie Natalijos Estemirovos nužudimą. Manau, kad būtų protinga pasakyti, kad, kad tai turėjo įtakos tam, kam Sakarovo premija buvo paskirta praėjusiais metais. Labai Gaila, kad iki šiol niekas nenubaustas dėl jos nužudimo. Tuo pat metu e, žinome, kad e, tas prisiminimas toliau kelia mm, tam tikrą nepatogų jausmą Rusijos administracijai. E, dėl Natašos Jasemirovos nužudimo yra, esame girdėję visokiausių minčių. Liepos 12 dieną Andrėjus Jarofirovas ir Jurijus Sarmodrovas buvo nubausti 150 tūkstančių ir rublių ir 200 tūkstančių rublių baudomis už tai, kad 2006 metais jie suorganizavo uh, uždrausto meno parodą. E, prokurorai teigė, kad šie du asmenys parodą organizavo pasiteldami religinę simboliką, taip skatindami neapykantą ir nepagarbą krikščioniškoms vertybėms, ypač ortodokso krikščioniškosioms vertybėms. E, šios bylos nagrinėjimą mūsų delegacija Maskvoje labai atidžiai stebėjo, tai mums labai svarbu. Ir panašu, kad Jarofievas ir e, Samudorovas e, teiks apeliacinį skundą dėl šio sprendimo. Man labai patinka tai, kad ES parlamento ir Dūmos jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas ponas Fleckensteinas paskelbė pranešimą tą temą. Jis paminėjo, kad sieks susitikti su dviem nubaustaisiais, kai tik, bus, kai tik jis nuvažiuos į Maskvą kitą kartą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad prieimus sprendimą išplėstinėme e, pakomitečio biure, trys mūsų parlamentarai e, įeis į delegaciją, kuri vyks į pietų Osetiją į Beslaną, paminėti tragedijos kurioje daugiau negu šimtas vaikų buvo nužudyta, kovojant su teroristais, vykdant reikiamą operaciją. Tie trys nariai - tai bus aš, vicepirmininkė ponė Andrikenė ir ponas Birmas. Taigi mes tryse e, vysime, vyksime ten ir kalbėsime su visai eilė nevyriausybinio organizacijų bei e, tos operacijos aukų aukomis Beslane. Tai darysime rugsėjo pirmą dieną. Norėčiau, kad jūs e, žinotumėt, kad po to, kai 2008 metais Poteringas oficialiai paskelbė Sakarovo tinklą, biuras dabar jau patvirtino e, pareiškimą dėl šio tinklo darbo sąlygų. Nuspręsta, kad be kita ko šis tinklas skelbs bendrus pareiškimus, organizuos posėdžius tarp Europos parlamento delegacijų ir Sakarovo premijos laureatų jų kilmės šalyse. Taip pat bus skatinamas laureatų dalyvavimas Europos parlamento renginiuose. Kiekvienais metais bus organizuojama metinė paskaita viename stambesnių universitetų o tinklui vadovaus Europos parlamento pirmininkas ir e, paskutinis Sakarvo premijos laureatas. Toliau Šrilanka. Mes labai atidžiai stebėjome viską, kas vyko toje šalyje žmogaus teisų požiūrių. Ir nuo Liepos pirmos dienos šiemet Europos komisija nusprendė sustabdyti GSP plus specialių uh, E, pašalpų specialios paramos teikimą Šrilankai, nes e, Šrilankos vyriausybė nesutinka tenkinti 15 e, sąlygų susijusių su žmogaus teisėmis ir iškeltų ES. Jeigu taip būtų buvę, tai priekybos nuolaidos būtų pratestos dar šešiems mėnesiams. Bet taip neatsitiko. Sirija. Praėjusią savaitę labai nusivylėme, išgirdę, kad svarbus žmogaus teisų e, gynėjas Haitam Almail Jech teisininkas buvo nubaustas Sirijos karo tribunole. Liepos ketvirtą dieną jam paskirti treji metai įkalinimo. Dėl to, kad e, Serijoje, Sirijoje jis paskelbė žinias, kurios tarsi gali sugriauti tautos moralę. Aš manau, mes galim tik apgailėstauti dėl tokių įvardinimų, dėl tokių pavadinimų. Jie akivaizdžiai yra labai migloti. Ponas Almalach yra 79 metų, jo sveikata labai prasta, todėl reikėtų daryti viską, kas įmanoma, kad jo atvejis mm, ne, ne, nepradingtų iš tarptautinės arenos, iš tarptautinio dėmesio. Labai panašu, kad jis taip pat teiks apeliaciją. Ir kaip įprasta, tokiu atveju mes reikalausime jam bebūnant kalėjime, kad Sirijos administracija užtikrintų deramą elgesį su ponu Almalahu ir kad jam būtų suteikta medicinė pagalba. Mes tikimės, e, kad e, teisingumas bus įtvirtintas šiuo atveju, nes dabar jis yra pažeistas. Egiptas, turbūt prisimenate, kad Birželio 10 dieną mes organizavome klausimą e, dėl e, Egipto pagal kaiminystės politikos sistemą. Deja, po Mortas Alfedžyri pranešimo Egipto laikraštis Al-Aharam gegužės 22 dieną paskelbė straipsnį, kuriame tiesiogiai kalbama apie Europos ir Viduržėmio jūros žmogaus teisų tinklą ir kitus, e, į kitus žmogaus teisų veikėjus Briuselėje dėl to, kad jie kritikuoja Egipto situaciją. Labai gaila, kad Egipto vyriausybė artimas laikraštis kritikuoja žmogaus teisų gynimo organizacijas. Kolegos, praėjusią savaitę Europos parlamentas vėl priėmė tris skubos tvarka priimamas rezoliucijas. Pirmoji buvo susijusi su padėtėmi Kirgistane. Mes raginame laikiną vyriausybę vykdyti patikimą, bešališką ir nepriklausomą tyrimą, išsiaiškinant, e, kaip vyko smurtiniai veiksmai ten neseniai, galbūt e, padedant tarptautiniams veikėjams, jeigu to reikėtų. Taip pat prašome, kad ES humanitarinė pagalba E, būtų teikiama paraleliai su pastangomis stabilizuoti padėtį šioje šalyje ir užkirsti kelią galimam smurtui. Reikia stengtis užtikrinti taiką ir saugumą Uzbekijoje ir Tadžikijoje. E, kita skubos rezoliucija e, buvo dėl Šiaurės Korejos. Parlamentas savo rezoliucijoje apgailestavo dėl apgailėtinos žmogaus teisų padėties Šiaurės Korejoje Ši rezoliucija tiesiogiai išplaukė iš svarbaus mūsų pakomitėje prieš keletą mėnesių organizuoto klausimo. Be kita ko, rezoliucijoje ES valstybės narės yra skatinamos paremti Junktinių tautų generalinės asamblėjos rezoliuciją, kurioje būtų reikalaujama kad pietų, Šiaurės Korejos e, žmogaus teisų pažeidimai būtų nagrinėjami tarptautinėje teismų sistemoje. Čia kalbama ir apie e, žu, mirčių, mirties bausmių įvykdymą be teismo ir kankinimus ir panašius dalykus. Pranešime taip pat sakoma, kad reikia įkurti ES tyrimų komisiją, kuri įvertintų žmogaus teisų pažeidimus Šiaurės Korejoje, pasitelkiant ES ypatingai įgaliotinį Šiaurės Korejai. Trečioji rezoliucija dėl Zimbabvės. Parlamentas tokią rezoliuciją priėmė pirmiausia galvodamas apie žmogaus teisų gynėją Farai Magų, kuris labai atvirai kalbėjo apie žmogaus teisų pažeidumus e, Zimbabvės deimantų kasyklose. Galiausiai e, jis buvo paleistas už užstatą Liepos 12 dieną po to, kai vieną mėnesį praleido kalėjime, tačiau iki šiol jis yra kaltinamas dėl to, kad skelbė klaidingą informaciją kenkiančią valstybei. Jūs turbūt e, išvelgėte čia panašumų su Sirija, ką aš ką tik jums skaičiau. Ne, vienin, ne, ne, ne viena valstybė pasaulyje tokių apibrėžimų turi. Panašu, kad e, šio, šis atvejis bus dar nagrinėjamas uh, per artimiausius mėnesius ir Europos parlamentas turėtų stebėti, kaip susiklostys jo reikalai, nes jis yra žmogaus teisų gynėjas reikalaujantis apsaugos. E, kita svarbi mums naujiena yra ta, kad neseniai Kubos vyriausybė paleido daug politinių kalinių. Kaliniai ir jų šeimos yra siunčiami į prieglopstį Ispanijoje. Tarp kalinių yra ir e, moterų baltais rūbais šeimos nariai. E, tos, ta organizacija gavo Sakarovo premiją, kaip žinote, neseniai. Prezidentas Buzekas sako, e, kad e, Kubos administracija imasi visko, kas įmanoma, stengdamasi e, padirbėti žmog, žodžio laisvės klausimų. Mes stengiamės stebėti, kaip žmogus teisų reikalai klostosi Kuboje, o kol kas moterų baltais rūbais atstovės apsilankė pas e, Buzeką ir tikimės, kad e, jos galiausiai galės atvykti į Strasbūro plenarinę sesiją ir pasiimti pagaliau tą premiją, kuri joms yra skirta. Taigi, kolegos, dabar aš manau, čia baigsiu, nes kitaip pritrūksim laiko. Tiesa, dar vienas momentas. Ką tik man įteikė laišką, kurį parašė Tarptautinio baudžiamojo teismo vyriausias prokuroras ponas Luis Moreno Kampalu, kuris čia lankėsi prieš keletą mėnesių. Jis reiškia padėką už tai, kad turi galimybę palaikyti su mumis ryšį ir ypač pasinaudoja progą atkreipti dėmesį, mūsų dėmesį į Tarptautinio baudžiamojo teismo e, priimtą sprendimą Liepos ketvirtą dieną dėl Sudano prezidento Al-Bashir. Šiame sprendime jis sako, kad e, preliminaraus teisminio tyrimo rūmai priėmė sprendimą dėl Al-Bashiro ir kalbėjo apie genocidą. Ir tikimasi, kad kadangi genocidas yra sunkiausias nusikaltimas pagal tarptautinę baudžiamąją teisę, e, mes turėtume stengtis padėti e, patraukti poną Albašyrą e, baudžiamojo atsakomybėn. Manau, kad e, po tokių pranešimų dabar jau galiu pereiti prie šešto punkto. Pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, nors ir labai trumpas, dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje metinės ataskaitos 2010 metams. Parlamento pranešėja yra mūsų vicepirmininkė, pakomčių vicepirmininkė ponė Andrikienė. Ir turbūt prisimenate, kad e, vyriausiai galiotinė ponė Aštan Birželio mėnesio plenarinėje sesijoje pristatė šį pranešimą parlamentui. Diskusijoje dalyvavote daugelis jūsų. Buvo išskirti trys svarbiausi klausimai diskusijai. Greta metinės ataskaitos e, buvo kalbama apie žmogų, ataskaitą apie žmogaus teisų gynėjus, bei aptartos buvo rezoliucijos dėl kankinimo priemonių, e, kurią mes norėtume peržiūrėti. Norėčiau pacituoti e, ponę Ašton. Ji pasisakymė teigė, kad ketina iš naujo uh, peržiūrėti bendrą ES žmogaus teisų strategiją ir pradėti konsultacinį procesą, per kurį būtų galima informuoti apie žmogaus teisų padėtį šiais metais. Aš manau, kad pakomitetis turėtų puikią progą per mūsų pranešėją e, dėl metinės ataskaitos jau pateikti tam tikrų gairių komisijai ir vyriausiai galiotiniai e, dėl to, kaip ši strategija turėtų atrodyti. O dabar suteiksiu žodį poniai pranešėjai Andrikiniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu lietuviškai. Es e, pradeda renkti metinę ataskaitą, savo metinę ataskaitą dėl ES politikos žmogaus teisų srityje po to, kai aukštoji galiotinė, kaip e, ponė pirmininkė minėjo, ES aukštoji galiotinė e, užsienio, e, ir, užsienio reikalų ir užsienio ir saugumo politikoms pristatė pranešimą dėl ES veiksmų žmogaus teisų ir demokratijos srityse pasaulyje. Mūsų ataskaita, kurią, mūsų pranešimas, kurį renksime, apims didesnį laikotarpį negu paprastai nuo 2008 metų Liepos e, iki 2009 metų pabaigos. Mūsų rengiamas pranešimas, manau, kad sudaro galimybės atlikti ES veiksmų žmogaus teisų ir demokratijos srityse visame pasaulyje struktūrinę analizę. Ir jis gali tapti konstruktyviu instrumentu ne tik tai ES politikos formulavimo, formavimo, bet ir taip e, srityje, bet jis taip pat galėtų sėkmingai parodyti, kaip galima suderinti vidaus ir išorės veiksmus žmogaus teisų, demokratijos ir pagrindinių laisvų srityse. Kokiame kontekste mes renksime savo pranešimą? E, mūsų ataskaitos e, laikotarpis, pranešimo laikotarpis sutampa su e, netikėtai prasidėjusią, netikėtą E, pasaulio ekonomikos ir finansų krize. Jeigu rugsėjo 11-osios įvykiai iš tikrųjų pradėjo karo su terorizmu dešimtmetį, tai mūsų pranešimo kontekstas yra būtent krizė. Ir e, tokios sparčiai augančios ekonomikos, tokios šalis kaip Kinija, Indija ar Brazilija, kurios buvo įtrauktos į elito klubus, sprendimų pasaulyje prieimimo elito klubus, dėja jos nėra sektini pavyzdžiai, kai mes kalbame apie žmogaus teises. Ir e, gaila, bet priimant sprendimus dėl pasaulio ekonomikos plėtros, dėl, dėl problemų sprendimo, žmogaus teisės vis dar e, dažnai pamirštamos, apie jas nekalbama. E, be finansinių ir ekonominių problemų negalime pamiršti ir poveikio, kurį daro klimato kaita. Klimato kaita, kaip kai kam netrodytų e, keista, ji daro didelį poveikį žmogaus teisėms. Ir aš šiuo atveju kalbu ne tik tai apie labiausiai pažeidžiamas e, žmonių grupės, tokias pavyzdžiui kaip vietiniai gyventojai besivystančiose šalyse, tačiau klimato kaita gali ir turėti daug didesnių pasiekmių apskritai žmogaus teisėms pasaulyje. Štai tokiame kritiškame kontekste iš tikrųjų ES yra pakankamai e, nelengva užduotis ir iššūkis sistemingai ir nuolat kalbėti, reikšti susirūpinimą dėl žmogaus teisių. E, kalbant su tomis šalimis, kurios nėra ES e, valstybės narės. Ir taip pat įtraukti žmogaus teises, žmogaus teisų politikos e, klausimus į ES priekybos, ES plėtros ir apskritai išorės politiką su kitomis šalimis. Dar vienas svarbus e, momentas, kalbant apie kontekstą, kuriame rengiame šį pranešimą, yra Lisabono sutartis kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio mėnesį ir jį apima e, daug užsienio politikos naujovių, kurių bendras tikslas yra sustiprinti ES e, e, politikos vertybinį pagrindą ir iš tikrųjų išgrininti ES užsienio politikos tikslus. Apie kokias vertybės aš kalbu? Tokias vertybės kaip žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, pagarba žmogaus teisėms įstatymo viršenybę, e, e, e, mažumų teisės ir laisvės ir taip toliau. Tai yra tie principai, kurie, kurie, kurie turėtų na, tapti pagrindu ES veiksmų tarptautinėje arenoje ir jos ramščiais. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti šitame mūsų pirmajame pasikeitime nuomonėmis dėl e, mūsų rengiamo pranešimo, yra sujungimas, e, e, tai, tai yra Europos išorės veiksmų tarnybos įkūrimas. Ir sujungimas įvairių labai skirtingų priemonių, tokių kaip ES išorės politika, diplomatija, saugumas, priekyba, vystimasis, humanitarinė pagalba, tarptautinės dėrybos. Ir vis, visų jų sujungimas iš tikrųjų suteikia, suteiks ES galimybę, gali suteikti ES galimybę kalbėti daug stipriau ir daug aiškiau su mūsų šalimis partnerėmis ir su e, tarptautinėmis organizacijomis. E, daug nekalbėsiu, kadangi laiko e, neturime šiandien daug apie bendro sprendimo procedūras, kurios taip pat yra vienas iš e, labai svarbių aspektų, kalbant apie žmogaus teisės ir apie žmogaus teisų vietą apskritai ES užsienio politikoje išorės veiksmuose. Maničiau, kad metinėme pranešime mes turėtumėm aptarti žmogaus teisų instrumentus, kuriuos mes turime žmogaus teisų gynimo srityje. Pirmiausiai tai yra gairės. Viena iš pagrindinių priemonių kurios apibrėžia ES politiką žmogaus teisų klausimais, yra gairės. E, ir e, e, tai, kas vadinasi guidelines on, on, on human rights. Ir taip pat tarptautinės humanitarinės, nežinau, international humanitarian law. Atsiprašau, net nežinau, kaip tai lietuviškai pasakyti teisingai. Uh, Taigi gairės. Antras, antras instrumentas yra dialogo ir konsultacijos žmogaus teisų srityje. Trečias ir labai svarbus e, e, demokratijos ir žmogaus teisų instrumentas EIDHR. ES veikimas tarptautinėse organizacijose. E, taut, jungtinės tautos, jungtinių tautų generalinė asamblėja, jungtinių tautų generalinės asamblėjos trečiasis komitetas, jungtinių tautų žmogaus teisų taryba. Manau, kad pranešime atskirame skyriuje turėtumėm aptarti ir žmogaus teisų pažeidimus tam tikrose specifinėse srity, e, šalyse. Aš nemanau, kad mes turėtumėm naudotis e, reiškia, tuo, tuo principu name and shame Bet vis tik tai ne, nemanau, kad ir turėtumėm vengti paminėti valstybės, kuriuose žmogaus teisės pažeidžiam, grubiai pažeidžiamos. Ž, e, mirties bausmė. Ji išlieka Europo, vienu iš ES prioritetų. Ir aš manau, kad iš mirties bausmės klausimams turėtumėm taip pat daug dėmesio šiame pranešime skirti. Išraiškos laisvė, religijos tikėjimo laisvė, žmogaus, teis, e, žmogaus teisų gynėjų padėtis pasaulyje. Pranešimas, kurį e, mūsų pirmininkė neseniai parengė ir taip pat ekonominės, socialinės ir kultūrinės laisvės. Tai yra sąrašas, sąrašas temų, kurias išvardėjau, nėra baigtinis. Bet e, manau, kad darbo eigoje mes jį iš tikrųjų padarysime pakankamai išsamų. Ir baigdama noriu pasakyti, jog labai laukiu bendro darbo su kolegomis, su visomis politinėmis grupėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir e, būsiu dėkinga ir šiandien už užsakytas nuomonės pačiame pirmame pasikeitime nuomonėmis pilmetinio pranešimo. Ačiū. Kiitos kovasti, rouva Andrikiine. Eh, tällaisena... Ačiū. Tikrai džiugu, kad eh, egzistuoja tie nauji faktoriai, vieni geresni, kiti, aišku, netokie mm, džiugus. Reikia išanalizuoti, kaip ir e, kokie poveikiai daro skirtingi žmogaus teisų instrumentai, kokia yra bendra jų architektūra. Manyčiau, galime pateikti ir strateginių atsakymų parlamento e, primtame, primame pranešime. Turime pagalvoti, kaip atrodys ateityje ES e žmogaus teisų strategija. Apie tokią strategiją buvo kalbėta nevyriausybinio organizacijų tarptautinėme forume. Ten ponė De Kaiser e, vadovavo darbo grupiai, kuri nagrinėjo žmogaus teisų vidinius išorinius aspektus, jų tarpusavio santyki. E, Pirmininkaujantį Belgiją kartu su komisija žada labai atidžiai išnagrinėti šio forumo darbo rezultatus. Tai tikrai svarbu bus rengiant naująją strategiją. Maničiau, jog šis aspektas turėtų atsispindėti rengiamame pranešime. Taigi 15 minučių diskusijai, ar yra norinčių pasisakyti, kažką pasiūlyti, padiskutuoti apie ponios Andrikinės išsakytas mintis, ponė Liokmerar. Ačiū. Labai sunku trumpai kažką pakomentuoti, milžiniškas pranešimas, vargiai turiu ką pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Prieš keletą mėnesių, skaitydama pirmąjį dokumento projektą, pastebėjau, kad įžangoje buvo tikrai teisingai pažymėta, kad reikia geriau derinti e, žmogaus teisų išorinė ir vidinė darbų tvarkės ES, tačiau e, skaitydama patį pranešimą ne visuomet tas aspektas buvo tinkamai pabrėžtas e, diskutuojant apie mm, žmogaus teisų situaciją ir įvairius jos aspektus ir įvykius. Taip pat jūs sakėte, kad Tai šio pranešimo kontekste jūs nagrinėsite finansų krizės pasiekmes žmogaus teisėms. Čia gal reiktų pabrėžti būtinybę dirbti prie ekologinių, socialinių ir kultūrinių teisių. Ta reiktų daryti aktyviau. Maničiau, mūsų darbiai prastai tokių teisių ne visuomet, e, tokios teisės ne, visu, ne visuomet prisimename tiek, kiek reiktų pirmininkė. Ačiū, ponė Liokpiler. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Pone vicepirmininkė, prašom. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad e, dokumentas tikrai bus nepaprastai įdomus. Džiugu, kad e, jis e, rengia, lyginant su kitais e, pranešimais daugiau kalbės apie instrumentus, kuriuos mes turime, nagrinės šių instrumentų efektyvumą. Mes dažnai kalbame apie kažkokias miglotas idėjas, bandome ginti žmogaus teisės, bet mažokai laiko skiriame atsakymams į tokius klausimus, kokiųgi instrumentų mes turime. Tikrai man patiko mintis, kad bus įvertintas mūsų turimų instrumentų efektyvumas. Aš norėčiau štai ką pasiūlyti. Aš nežinau, ar jūs pritarsite mano pasiūlymui, bet jei teisingai supratau, mūsų pranešimas bus tam tikras situacijos apibūdinimas ar aprašymas. Man būtų įdomu sužinoti, ar išvadose negalėtumėme atkreipti dėmesį į tai, e, kokia kryptimi juda e, žmogaus teisės situacija. Ar gerėja, ar blogėja, ar stabilizavosi, kokios yra apskritai tendencijos. Jeigu mes palyginsime e, ankstesnius pranešimus šią temą, bus galima padaryti išvadas, kaip keičiasi situacija. Taigi apie tendencijas bus norime kalbėti. Ačiū, ponė Zemka. Ar yra dar norinčiųjų pasisakyti? Aš taip pat norėčiau trumpą komentarą išsakyti. Pone pranešė apie tai kalbėjo. Jeigu mes galvosime apie tai, kad esminis klausimas yra toks, kaip bandysime sudarinti žmogaus teisų politikos išorinius ir vidinius aspektus, tai man e, kilo mintis, kad ponė Andrėkenė su Libe komitetu ir ponė Galė, kuri yra ten pranešėja, galėtų bendradarbiauti. Kadangi parlamente turime tokią tradiciją, kad yra vienas pranešėjas išoriniam ir kitas vidiniam e, žmogaus teisų aspektam, bet kurgi mes kalbėsime apie vidinius žmogaus teisų aspektus. Manyčiau, mums reiktų kaip nors bandyti suderinti tuos du skirtingus aspektus. Jeigu jums tokia mintis patinka, galėčiau pasirūpinti tuo, kad rudenį diskusijos dėl abiejų pranešimų vyktų tuo pačiu metu. Būtų galima pasikviesti ponę Ashton, taip pat atsakingą komisarą, jei iš ties uh, mes norėsime e, apjungti išorinį ir vidinį žmogaus teisų aspektus. Taigi tokia mintis dėl bendrų diskusijų. O ta mintis, kurią išsakė vicepirmininkas Zemka, pratėsi jūsų išsakytas idėjas, būtent būtų galima apibūdinti tendencijas O ta tendencija, kurią aš išvelgiu, tai jog nuolat ir nuolat konstatuojama, jog laisvas žodis tampa vis dažniau nusikaltimu. Šiandien mes išgirdome keletą pavyzdžių apie tai. Aišku, yra ir kitokių tendencijų, teigiamų tendencijų, gal reiktų jas atrasti. O dabar žodis pranešėjai, prašom. Dar kartą vicepirmininkė. E, ačiū, ačiū visiems kolegoms ir kolegiams, poniai Lokbilė ir, ir, ir, ir poniai Zemkė ir, ir pirmininkiai už, už, už, už pastabas, už, už, už pasiūlymus. Man jie iš tikrųjų atrodo mm, priimtini. Ir jūsų pasiūlymas dėl to, kad žmogaus teisų problemos ES viduje ir, ES, ir, ir už ES ribų, kad jos šie, šie, šie du pranešimai e, būtų svarstomi Europos parlamente paraleliai, panašiu metu, kad mes iš tikrųjų galėtumėm turėti galimybę palyginti. Man atrodo, atrodo priimti, ne, aš nežinau, kad, kaip kitiem kolegom ir užsienio reikalų komitete tai atrodytų, bet aš manau, kad neturėtų būti dvigubų standartų. Vieni reikalavimai tiems, kurie yra už ES ribų ir kiti reikalavimai tiems, kurie, yra, kurie, kurie yra valstybės, kurios yra ES narės. E, kitas dalykas dėl rodiklių, kuriais mes galėtume išreikšti e, žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Aš žinau, kad mes Europos parlamentas nekartą kreipėmės ir prašėme ir Europos komisijos, ir ES tarybos tai padaryti, bet iki šioliai tai nepavyksta. Galbūt mums pavyks šit, su šiuo mes šiame metinėme pranešime bent kiek pasistumėti pirmintą kryptimį. Aš e, dar kartą noriu pasakyti, kad e, aš esu atvira tik visiems pasiūlymams, aš stengsiuosi būti e, parengti tokį pranešimą, kuris maksimaliai atspindėtų ne mano asmeninę nuomonę, ne tik mano politinę šeimos nuomonę, bet Europos parlamento nuomonę apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje, ypatingai kiek tai liečia vertinimus. Ir aš tikiuosi, kad mes šiandien paskelbsime ir visus, visas datas, iki kada e, reikia pateikti pasiūlymus. Taigi ačiū labai už šį pasikeitimą nuomonėmis. E, todellakin palataan lopuksi sitten näihin päivämääriin ja aikarajoihin, mutta sitä ennen kollega Donskis. Taigi kollega Ronskis dėl terminų keletą žodžių. Pasakė ponia vicepirmininkė ir ponia pirmininkė, dėl a, išvengimo bet kokių dvigubų standartų taikymo žmogaus teisų apsaugos rytyje. Mes matome nerimą keliančių tendencijų ir ES valstybėse šiuo metu, ypač susijusiuose su atakomis prieš spaudą, prieš medijas. A, yra nerima keliančių tendencijų dėl piknaudžiavimo kai kada uh, kalėjimo, psichiatrijos ir panašiais dalykais Europoje. Jeigu mes norime, kad mūsų svoris ir mūsų autoritetas žmogaus teisų gynimo srityje liktų švarus, mes privalome jokių būdų netaikyti dvigubų standartų viduje ir už ES ribų. Ačiū. Ja kiitos kollega Donskis. Ačiū, ponė Donskė, jums. Dabar dėl terminų. Taigi padėtis tokia. Pranešimo projektas 30 spalio bus svarstomas, antroji diskusija vyks 25-26 iš, atsiprašau, 30 rugsėjo ir 25-26 spalio vyks antrasis svarstymas, o lapkričio 9 afete bus balsuojama. Po to e, pranešimas keliaus į plenarinę sesiją, tačiau manau egzistuoja puikus konsensusas dėl to, kad bent du kart per metus turime renkti plenarinę sesiją išimtinai skirtą e, žmogaus teisėms. Tai yra labai svarbus siekis, be abejo viską dar suderinsime su Safarovo premijos klausimu. Tikrai pasistengsime, kaip įmanoma, viską labiau sukoncentruoti, e, pasistengsime pasiekti, jog ponia Eštont dalyvauto posėdėje. Mano nuomonė, jai rūpi šios temos, ji tikrai nori diskutuoti nuolat apie žmogaus teisės, daryti tai strategiškai. Toliau pakeitimų greičiausia bus. Gal spalio septintoji būtų pakeitimų pateikimo paskutinioji diena. Taigi, Mėly kolegos, mėly svečiai, periname tikrai prie kito klausimo, labai įdomaus klausimo, keisimėmis nuomonėmis apie žmogaus teisės pietiečių Azijoje. Penktasis mūsų darbo tvarkės klausimas. Diskutuosime apie situaciją Vietname, Kambodžoje, Laose ir Tailandė. Tikrai gaila, kad tiek mažai laiko turime aptarti situacijai tokioje, sakyčiau, gausybėje šalių. Be abejo, tos šalis yra labai skirtingos, situacija ten skiriasi, tačiau bent jau keletą minčių, manau, spėsime išsakyti, visada galime prie šio klausimo grįžti vėliau. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti keletą svečių iš Vietnamo. Batnara e, bendruomenės atstovai, budistų bendruomenė tai yra. Yra persiekiama Vietname e, ir sėdi svečiai iš salės gale. Prieš pradedant diskusijas norėčiau priminti, kad EP ypatinga dėmesį skiria žmogaus teisų situacijai šiuose šalise ir atskiriems aspektams ar įvykiams Tailandė e, vykė neramumai, saugumo įstatymo prieimimas ir įgyvendinamas Vietname. Yra svarbus klausimai susiję su religijos laisvė, Kambodžoje pabėgėlių problema. Egzistuoja dideli pavojai pabėgėlių saugumui, o tarptautinis baudžiamųjų bylų teismas, e, kaip galima konstatuoti, e, vis labiau sitraukia į Kambodžos problemų sprendimą. Kalbant apie Tailandą ir Laosą, taip pat yra MON grupės problema bei jų prievartinis perkelimas į Tailandą. Be to man labai malonu pristatyti daktarę Sophie Richardson, ji jau ne pirmą kartą vieši mūsų komitete. Praėjusią kartą su jie diskutavome Vašingtone per delegacijos vizitą. Pone daktarė Richardson ir e, e, Human Rights Watch, žmogus teisų gynimo organizacijos atstovė, noriu ją nuoširdžiai pasveikinti. Nepaprastai bus įdomu jos nuomonę išgirsti. Laiko labai mažai, todėl reiks jį taupyti, tačiau ponė Richardson 10 minučių. Prašom. 10 minučių. Thank you very much to the subcommittee and particularly to Mrs. Hautala. Ačiū, ačiū pakomitečiui ir poniai Hautala už kvietimą reikia e, e, kalbėti apie situaciją tose šalise ir džiaugiuosi, kad buvo rezoliucija dėl Šiaurės Korejos primta, tai labai svarbu, aš pabandysiu šias keturias šalis aptarti per dešimt minučių Kambodžoje, būtent e, žmonių nuvarimai nuo žemių, išpolė prie žmogaus teisų gynėjus, sprend, teismo sprendimai prieš opoziciją ir žurnalistus, taip pat draudimai taikiems protestams bei e, pabėgėlių netinkama apsauga bei vyriausybės pareigūnų visiškas nebaudžiamumas. Didžiausia dėmesį skirsiu tiems klausimams, apie kuriuos buvo manęs paprašyta pakalbėti, ypač mm, saugumas e, tarp kaimo gyventojų ir profsąjungų, nors buvo skirta tam reikalui didelį dėmesį, bet e, situacija prasta ir raudonųjų merų Mm, vadovas vis dėlto sulaukė netinkamo elgesio su juo. Taip pat buvo patikti kaltimai korupcija, teismo patikimumas visiškai e, prarastas, taip pat persiekėjimo mastai gali išaukti. Kambodžoje teisingumo greičiausia visiškai nebeliks, bei gali būti, jog prie bylos dar bus prinkti iki penkių žmonių. Manome, kad tarptautinė pagalba bus naudinga tik tuo atveju, jeigu tarptautinė bendruomenė liks labai kritiška, nėra reikalo teikti pagalbą specialioms reformoms ar projektams, jeigu jie nebus atidžiai stebimi ir audituojami. Kambodžijos pabėgėlio apsaugos problema Vietname, Kinijoje regime, kaip pabėgėliai prievarta gražinami į gimtinę, nors ten jiems e, kyla saugumo pavojus. 9 metų, 9 metais pabėgėliai buvo gražinti į Kambodžą, neatsižvelgiant į jų tikrą situaciją bei tarptautinius susitarimus, e, kaip pavyzdžiui, ne protokolas dėl kovos su kankinimais, pabėgėlių konvencija ir taip toliau. Kambodžos vyriausybė prieėmė statiminį aktą, kuris mūsų nuomonė neatspindi e, pabėgėlių konvencijos, nėra pabėgėlio apibrėžimo, bei ten neįvykdomi teisė pareigojimai, kurių konvencijos šalis turi prisimti ir vykdyti. Manyčiau, kad uh, E, pabėgėlio apibrėžimas neturi likti Kambodžos vyriausybės rankose, reikia, kad šis e, įstatyminis aktas būtų atšauktas. Manyčiau, jog jungtinių tautų pabėgėlių institucija turi įgy, užtikrinti pabėgėlių apsaugą, nepalikti visko tik Kambodžos vyriausybei. pirmininkė. E, gal suteiksiu jums daugiau laiko, nes tai, ką jūs turite padaryti, yra beveik neįmanoma užduotis. Ačiū, kad jūs mano žmogaus teisės gerbėte. Taigi, Laosas šios šalies vyriausybė stipriai varžo susirinkimų, nuomonės laisvės teisės visoje šalyje. Manęs prašėte daugiausia susitikti telkti ties munk pabėgėlių problemą bei e, gražinimo į Tailandą klausimų. Mes turime suvokti, kad egzistuoja trys žmonių grupės, 158 e, žmonės, viena grupė e, ir jiems siūlo padėti JAV, Niderlandai, Australija, kitos šalies. Taip pat dar daliai mong grupės, žm... daliai mong grupės buvo neleista atvykti į Tailandą. Jų yra apie 800, toliau 200 mongų Bankokė, kurie negalėjo grįžti į Tailandą, bet tokie pavojus jų saugumai. Human Rights Watch viešai pasmerkė e, Tailando vyriausybės elgesi praėjusiais metais ir ypač tai, kad ši vyriausybė panu, nu, grasino panaudoti jėgą bei e, e, prievartą gražinti munk žmonės į Laosą. Toliau Kanšai provincijos problematika. Ten yra pabėgėlių stovyklų ir ten nėra elektros, hygienos sąlygos pakankamai siaubingos, trūksta maisto, nėra vaistų, švietimo įstaigų. Ir vyriausybė dalis vietos gyventojų neleidžia pabėgėliams naudotis aplink stovyklą esančiamis žemėmis, taigi papildoma bėda. Taip pat e, ne visa informacija yra patikima, taigi tai apsunkina mūsų galimybę sekti situaciją. Taip pat vyriausybė įvedė šiai grupiai komendanto valandą, kadangi iš stovyklas pabėgo keletą žmonių atgal į Tailandą. Nuo gruodžio Laoso vyriausybė e, tarsi žadėjo pabėgėlių taikomą griežtą režimą susilpninti, bet to nepadarė. Ir devintųjų metų pabaigoje mm, buvo žadėta kreiptis į tarptautinę bendruomenę padėti perkelti pabėgėlius. E, prieiga prie pabėgėlių stovyklų yra labai ribota. Šį rytą Diskutavome su JAV senatoriais, kurie lankėsi Laose, buvo mm, neįleisti į pabėgėlių stovyklą, taigi mm, nėra galimybės pasikalbėti su stovykloje laikomais žmonėmis. Taip pat e, vizitai, kurie ir buvo leisti, buvo labai riboti ir trumpi dalis žmonių pabėgo iš stovyklos ir gavo pažeidžiamų žmonių statusą, juos kuriam laikui saugo jungtinės teisės, nors jie buvo sugražinti atgal Bankokai, Tailando vyriausybė neleidžia jiems išvykti, neduoda specialių leidimų. Mes rekomenduojame Tailando vyriausybei suteikti judėjimo laisvę mongams, kad jie galėtų vykti ten, kur nori. Taip pat e, užtikrinti prieigą prie humanitarinių stovyklų nevyriausybinėms organizacijoms, jungtinių tautų agentūroms, taip pat užtikrinti, kad jų teisės būtų ginamos ir e, jog jų persiekimas būtų baigtas, kad būtų atšaukta komendanto valanda bei Junktinių tautų pabėgėlio agentūrai suteikti prieigą prie stovyklos ir padėti perkelti šios žmonės. Kol kas Laoso vyriausybė nesprendžia mongų diskriminacijos problemos, taip pat siūlome Tailando vyriausybei išduoti reikalingus, išvykim, reikalingus išvykimo leidimus. Aišku, kad uh, Negalima, jog šie žmonės toliau būtų laikomi stovyklose. Būtų džiugu daugiau išgirsti apie pabėgėlių apsaugą Tailande pastaraisiais metais. Tai yra sunki problema ne tik Lausui, bet ir kitoms regiono šalims. Dabar prie Tailando. Mes esame ypač susirūpinę dėl to, kad buvo pratestas krisnės padėjęs dekretas trims mėnesiams. E, nes tai įveda papildomą reikalą Bankokui ir 18 kitų provincijų, nepaisant to, kad vyriausybė teigia, kad sąlygos jau grįžta prie normalių. E, šiame digrete yra sakoma, kad yra suspenduojamos pagrindinės žmogaus teisų garantijos e, numatytos tai, kon, Tailando konstitucijoje. Sakoma, kad dabartinė padėtis kelia grėsmę valstybės ir tautos išgyvenimui, dėl to reikia tam tikrų apribojimų. E, tose apribojimuose yra numatyti tokie dalykai kaip e, laikim, įkalinimas be teismo sprendimo ir jo pratesimas, nepakankamai numatyta e, sąlygų apsaugoti žmonės esančius areštinėse, e, pratesiamas tam tikrų asmenų imunitetas e, nuo baudžiamosios atsakomybės ir daugelis kitų priemonių. Nuo E, kovo mėnesio atliktos ataskaitos e, žmogaus teisų stebėjimo organizacija palaikė ryšį su e, Tailando saugumo tarnybomis ir vyriausybės tam tikromis institucijomis ir matėme, kad e, labai daug pareigūnų buvo kviečiami Taip pat gavome daug ataskaitų, rodančių, kad žurnalistai ir e, savanoriai gydytojai turėjo atsiskaityti CIS dėl to, kad e, jie palaikė ryšį su saugumo tarnybomis. Karinės e, stovyklos e, buvo panaudojamos tam, kad būtų sulaikomi protestuotojai, CIS nesuteikia reikalingos informacijos apie sulaikytuosius, jų tikslius skaičius, nepalaikomas ryšys nei su šeimomis, nei su žmogaus teisų organizacijomis. Mes turime nemažai rekomendacijų, kuriuose yra sakoma, kad vyriausybė turėtų kuo greičiau pateiktų informaciją apie tai, kiek žmonių yra sulaikyta po krizinės padėties įstatymo įvedimo nuo 2007 metų balandžio mėnesio ir taip pat pasakytų, koks yra tų žmonių statusas ir ar jiems įmanoma pasinaudoti um, advokatais ir susitikti su šeimos nariais. Mes apgailestavome, kad vyriausybė nesugeba dėti reikiamų pastangų tam, kad būtų išnagrinėti reikalingi piknaudžiamio atvejai ir neleidžia e, veikti e, kai kuriems gerbtiniems žmonėms, tokiems kaip žmogų teisų gynėjams. Matome, kad labai nedaug kas yra daroma, kad būtų pasiektas toks padėties sureguliavimas, apie kokį kalbama. Mes žinome, kad e, reikia reikalauti panaikinti tą krizinės padėties įstatymą ir e, nutraukti nereikalingas priemonės. Šis įstatymas, šis dekretas galioja Tailandė nuo 2005 metų ir visi mano pristatyti apribojimai yra pietų Tailando kasdienybės dalis vyriausybė pasiteisina, sakydama, kad reikia nuslopinti separatistų sukilėlius, tačiau tuo pat metu Human Rights Watch dokumentai daug kartų yra paminėję neteisingą elgesį su e, kaliniais e, ir kitais asmenimis, kalbam apie jų kankinimą, netgi jų dingimą. Galėčiau paminėti konkrečių pavardžių, E, dėl kurių mums nuolat, e, mes nuolat keliame e, klausimus. Prisiminkime Suliman, kuris žuvo areštinėje prieš du metus. 2008 metais kitas asmuo buvo karių nukankintas iki mirties vidaus ir tarptautinis sprendimas tuo metu paskatino kariuomenės vadovą Pačindą nubausti visus atsakingus asmenys. Tačiau iš tiesų baudžiamojame tyrimė jokios pažangos nepasiekta ir jokie kariai susiję su tais žmogaus teisų pažeidimais ir su tų žmonių e, nužudimu ar kankinimu. Ypač tie atvejai, kurie fiksuoti 7-8 metais, nėra nubausti, bet vienintelis būdas e, sureguliuoti padėtį pietų Tailandė yra užkirsti kelią tam nebaudžiamumo ciklui, nebaudžiamumui. Žmonės yra persikojami, turi būti persikojami baudžiamąją tvarką, kai jie yra kalti, nes kitaip žmonės tiesiog žudo vieni kitus nebaudžiami tai jokių būdų nedidina vyriausybės reputacijos. Vyriausybė turi imtis e, savo galių, kad sureguliuotų padėtį. Dėl pabėgėlių ir migrantų darbuotojų. Reikia prisiminti, kad maždaug 6 procentus Tailando BVP pagamina tokie žmonės, taigi jų yra pakankamai daug. Šių metų pradžioje žmogaus e, Human Rights Watch organizacija paskelbė išsame ataskaitą, kurioje sakoma, kaip maždaug 800 tūkstančių uh, E, migrantų darbuotojai iš Birmos, Kambodžos ir Laoso e, buvo išnaudojami Tailandė. Ir reguliariai jie būdavo mušami, deginami, skandinami, seksualiai išnaudojami, parduodami ir visuomet e, baigdavosi e, visa grandinė to, kad jie būdavo išvaromi šalies. Todėl mes reikalavome, kad Tailandas registruotų tokius atvejus ir e, turėtų būti daroma viskas, kad įmanoma, kad tie žmonės nebūtų gražinami į juos išnaudojančius režimus. Žmonės turintys patikimų e, pretenzijų, kad jie yra išnaudojami savo šalyje, turėtų būti nukreipiami į atitinkamas organizacijas, o nesiunčiami atgal. E, Tai vyriausybė turėtų, Tailandų vyriausybė turėtų bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, bet to jie turėtų pakeisti savo politiką migrantų atžvilgių. Žmogaus teisų taryba e, mes tikimės, kad turėtų e, dirbti, galėtų dirbti geriau ir ji turėtų tenkinti tarptautinius standartus. Paskutinis klausimas dėl Vietnamo. Bendrai mes laikomės nuomonės, kad prieš e, kito metų sausio mėnesį vysančią komunistų partijos suvažiavimą Vietnamas e, pagerins šiek tiek padėtį, kad padidintų komunistų partijos autoritetą. Tačiau matėme, kad kaimuose vyksta daug neramumų ir administracija ėmėsi priemonių, kuriomis įbaugina žmogaus teisų gynėjus ir e, religinius veikėjus. Nuo 2009 metų E, buvo pastebėtos atakos prieš Vietnamo internetinės svetainės. Be to pastebėjome, kad vyriausybė konfiskuoja bažnyčios turtą, e, organizuoja išpalius prieš opozicinių partijų būsinės ir panašiai. Vyriausybė ir toliau draudžia nepriklausomas profesinės sąjungas, žmogaus teisų grupės, nesuteikia e, leidimų veikti religinėms grupėms ir panašiai. E, politinės represijos tampa vis e, rimtesnės ir matome, kad kalėjimuose policija Vietname žmonės kankina iš nuolat, betodariškai. Be to e, žmonėms neleidžiama susikti su šeimomis ir advokatais jų bylos nagrinėjamos uždarose posėdžiuose, kurie netenkina tarptautinių standartų tie žmonės yra baudžiami pagal plačios interpretacijos nacionalinius įstatymus. Pavyzdžiui, jie gali būti apkaltinti tuo, kad pažeidžia demokratinės laisvės ar panašiai. Ypač kai kalba apie religinę laisvę, turime suprasti, kad padėtis labai prastėja, nes Vietnamo vyriausybė ir toliau teigia, kad laisvė į tikėjimą turi būti reguliuojama vyriausybės. Tai nėra žmonių įgimta teisė. Vyriausybė ir toliau. E, e, bando pakengti religinių bendruomenių lyderiams, nesistengia išspręsti vyriausių ginčių. Vietnamo įstatymai reikalauja, kad religinės grupės būtų registruotos vyriausybės ir kad galėtų pasiduoti vyriausybės kontroliai. Religinės grupės ir e, jų aktyvistai organizuoja vairiausias kampanijas, tačiau už tai jie yra baudžiami namų areštų. E, Matėme, kiek daug smurtinių išpalių yra užfiksuota. Prisiminkime praėjusiais metais, kai jauni budistai Vandong vienolyne buvo e, numalšinti. Be to, kaip jau minėjau, bažnyčių turtas yra finans, e, konfiskuojamas, o protestuotojai neretai yra uždaromi. Mes turėtume palaikyti ryšį su įvairiausiomis organizacijomis ir norėčiau, kad jūs taip pat atkreiptumėte dėmesį į tuos įvykius. Prisiminčiau vieną įvykį. Budistai 2000. E, praeitame dešimtmetyje buvo areštuojami, ne, apie 12 jų buvo areštuoti ir e, už tai, kad taikiai bandė protestuoti jų skundai neišgirstami, jie organizuoja bado streikus, netgi e, patys save žaloja, tačiau niekas į tai nekreipia dėmesio. Galėčiau paminėti dar kitų atvejų, kai vyriausybė į, protest, į taikius protestus sureaguodavo pasinaudodama ašarinės dujas ar vandens e, siurblius. įkalinimo bausmės yra pritaikomos už viešosios drausmės pažeidimus. Prisimenu vieną religin, budistų tėvą, kuris buvo e, uždarytas į kalėjimą 15 metų nuo 9, 77 metų už e, religinės laisvės propagavimą ir dabar antrą kartą nuteistas 2007 metais už tai, kad skelbė prieš vyriausybinę propagandą. 2010 m. kovo mėnesį jis buvo iš kalėjimo laikinai palaistas e, su išlyga, kad e, grįš į kalėjimą, kai sveikata pasitaisys. Bebūdamas laisvėje, jis paskelbė labai daug pranešimų internete, kalbėjo apie politinių religinių kalinių kankinimus juose. Mes manome, kad labai svarbu Europos parlamentui kalbėti apie tokius atvejus kuo greičiau ir išreikštų protestą konkrečių asmenų atveju. Pavyzdžiui, šiuo atveju reikia pasirūpinti, kad tas sergantis žmogus neturėtų grįžti į kalėjimą. Dar trumpai pristatysiu rekomendacijas apie Vietnamą. Mes norėtume, kad būtų aktyviai remiami žmogaus teisų gynėjai Vietname. Reikėtų kalbėti ne apie pavienius atvejus, bet ir apie visokias represinės priemonės, tokias kaip e, susirinkimų laisvės apribojimą, e, sąžinės laisvės propagavimą ir panašiai. Reikėtų pasirūpinti, kad visi sutikimai su Vietnamo pareigūnais. E, būtų skirti problemams e, e, susijusiams su žmogaus teisėmis. Neužtenka kalbėti tik su diplomatais, visi Europos parlamento nariai turi stengtis e, akcentuoti tuos klausimus. Reikia pasirūpinti, kad būtų pašalinti tie apribojimai žodžio laisvai, religiniai laisvai ir kitoms pagrindiniams teisėms. E, negalime leisti taikyti tokių įstatymų, kurie yra labai migloti ir kurie riboja žmonių pagrindinės laisvės. Vietnamas, kaip žinia, neseniai net tam tikrų specialių apribojimų įvedė internetui. Jungtinių tautų e, ypatingas įgaliotinis žodžio laisviai ir kitos žmogaus teisės turėtų apsilankyti Vietname ir įvertinti e, esamą patys. Ačiū. Kiitos erittäin paljon, tohtori Richardson. Te olette antanut valtavan... Ačiū. Pone Richardson. Daktarė Richardson, jūs tikrai pateikėte labai daug informacijos per trumpą laiką. Na, o dabar, dabar turime galimybę panalizuoti konkrečias valstybės. Turime tų valstybių ambasadorių šiandien mūsų posėdėje. Sveiki atvykę, Jūsų ekscelencijos. Visa Panamapot, Tailando, ambasadorius, bus pirmasis svečių, kuris pasisakys šiandieną. Vakar turėjome galimybę tetatet pagrindų pasikalbėti apie situaciją. Valstybėje kalbėjome apie saugumo klausimus, taip pat laisvės. Na, ambasadoriau, dabar jums gal penkias minutės skirime, prašau. Pone pirmininkė, pone, ponai pakomitečio nariai, ponios ir ponai, esu labai uh, dėkingas Jums už galimybę pateikti naujausios informacijos pakomitečiui apie naujausius politinius poslinkius Tailande. Europos parlamento rezoliucija dėl Tailando ir trys pareiškimai, kuriuos padarė vyriausiai galiotinė baronienė Ashton, yra įrodymas, kad ES laikosi bičiuliškų, konstruktyvių santykių su Tailanda, Tailandu. Per pastarusius keletą metų demokratija buvo iš, iš, turėjo labai svarbius išbandymus. Vyriausybė viena vertus turi apginti protestuotojų konstitucinės teisės, užtikrinti išaiškos žodžio laisvę. Taip pat turi taikyti teisinės valstybės principus, kai kalba eina apie valstybės saugumą. Na ir apgailestaujame, jeigu ne visuomet e, pavyko tą padaryti ir dabar Tailandė situacija normalizavosi, nors reikalingos uh, atsargos priemonės tam, kad e, tokios, tokios smurto bangos nesikartotų. Aš turiu mm, palenk, parengtą pareiškimą, tačiau e, dėl to, kad laiko turiu nedaug, aš tiesiog iš, iš pažymėsiu keletą dalykų. Nuo pat pradžių vyriausybė siekė dirbti su protestuotojais tam, kad būtų išvengta, išvengta konfrontacijos, smurto ir kad visos šalys galėtų e, taikyti savo laisvės ir teisės pagal konstitucijos reikalavimus. Kai protestuotojai susibūrė į politinius sambūrius e, kovo mėnesį šiais metais, pradėjo savo demonstraciją taikiai ir pareikalavo, kad būtų parlamentas iškart paleistas. Po balandžio 10 dienos tapo aišku, kad politinė demonstracija tapo jau nebetaikia ir buvo infiltruotų asmenų grupė, kurie pasinaudojo mirtinais ginklais prieš saugumo pareigūnus, nekaltų žmonės ir reikėjo imtis veiksmų tuo momentu tam, kad būtų atstatyta teisėtvarka, teisėsauga ir kad būtų ne, nenu, kad nenukentėtų verslo rajonas, kuriame ir vyko e, tie neramumai. Pagal penkerių e, punktų veiksmų planą premjeras pasiūlė įkurti nepriklausomą informacijos surinkimo komisiją praėjus savaitėj po 10 metų gegužės 19 dienos įvykių. Profesorius e, labai garbingas e, teisininkas ir taip pat generalinis prokuroras tapo to, tos nepriklausomos komisijos nariai ir jie pradėjo rinkti informaciją, susitiko su protestuotojais, jų vadovais, lyderiais, išklausė jų nuomonės. Uh, ir susitiko su labai gerai žinomai žmogaus teisės aktyvistais, teisės profesoriais, redaktoriais, psichiatrais. Na ir atlikdama savo e, darbą, daktaras, tos komisijos vadovas, teigia, kad e, buvo laikomasi nepriklausomybės, sažiningumo, skaidrumo ir integralumo principų ir bus e, bandoma užkirsti kelią konfliktams ir visų išklausyti. Komitetas darbą užbaigs po dviejų metų ir visuomenė bus nuolatos informuojama apie komiteto darbą ir galės prisidėti prie tos komisijos darbo. Tikimės, kad vietos ir užsienio žiniasklaida taip pat bendradarbiaus su komisija ir pateiks mums naudingų faktų. Kalbant apie žiniasklaidos bendradarbiavimą, komisija mano, kad renkant informaciją prireiks užsienio ekspertų ir matyt teks pasinaudoti ES siūlomais ekspertais, nors tai nebūtinai reiškia, kad e, atsiprašau jungtinių tautų ekspertais, nors nebūtinai jungtinės tautos bus įtrauktos į komisijos darbą. Šalia to žmogaus teisų nacionalinė komisija ir kovos su korupcija komisija, kurios yra nepriklausomos konstitucinės e, institucijos, taip pat atlieka savo nepriklausomus tyrimus Ir premjeras keletą kartų yra pareiškęs, kad vyriausybė visapusiškai bendradarbiaus ir bus atskaitinga už savo veiksmus. Vyriausybė taip pat puikiai suvokia, kad kyla klausimų dėl to, kad Tailandas paskelbė nepaprastą padėtį. Tačiau toks dekretas nėra neįprastas, netgi demokratiškose valstybėse, visiškai demokratiškose valstybėse. Ir įvertino situaciją, kuri e, yra susikloščiusi, skelbti skubos, e, e, nepaprastą padėtį kartais yra būtina. Ir Liepos 6 dieną Tailando vyriausybė paskelbė nepaprastos padėties situacijas penkiose provincijose ir valdžios institucijos patikino, kad tas dekretas galios ne ilgiau negu kad būtina tam, kad būtų užtikrinama žmonių saugumas, paprastų žmonių, verslininkų, dirbančių šioje provincijoje, skaitant ir Bankoką. Tačiau e, Bankoko verslininkams tai neturėtų pakengti. Dabar keletas klausimų, keletas elementų apie žmogaus teisės. E, pone ambasadoriu, gal galite labai trumpai pristatyti uh, situaciją, nes negaliu jums suteikti daugiau laiko pasakyti nei jūsų kolegoms iš kitų valstybių. Tai gal galite taip labai trumpai pristatyti situaciją, mes, aš įsivaizduoju, raštu gausime jūsų pareiškimą. Tai aš gal tuo met ir baigsiu, nes penkias minutės jau išnaudojau. Ir tada aš galėsiu atsakyti į klausimus. Ačiū ambasadoriu labai. Dėkoju už jūsų pareiškimą ir, aišku, dar aptarsime jį, grįšime prie diskusijų. Na, dabar norėčiau pakviesti Famti Kan ir pona Butanhai, kurie yra iš Vietnamo vyriausybės. Prašau. Penkios minutės jums skiriamos. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, dirbantys žmogaus teisų pakomitetyje, ponai ir ponios, Vietnamo vyriausybė visiškai labai vertina šalies įvertinimą, kurį parengė Europos parlamento delegacija, dirbanti su ASEAN valstybėmis. Na ir aišku, egzistuoja tam tikrų skirtumų remiantis pateik, dėl pateiktos informacijos, tačiau Europos parlamentas ir Nacionalinė asamblėja ketina toliau vesti konstruktyvų dialogą. Ir šioje dvasioje aš norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mus į šias diskusijas. Tai yra puikia galimybė pakomtečio nariams pateikti naujausią, tiksliausią informaciją apie Vietnamą. Na, ponia pirmininkė, aš norėčiau pristatyti pasiekimus Vietname per pastaruosius mėnesius, nors yra daug sunkumų ir ekonominių, ir finansinių. Vis tiek Vietnamo ekonomika ir toliau atsigauna 5,8 procento yra ekonominis augimas, 6-9 metais 6,5-7 procentai augimas buvo užfiksuotas 10 metais. Daugiau negu 300 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta mūsų šalyje. 12 nacionalinėje asamblėjoje buvo priimti teisės aktai susiję su neįgaliaisiais asmenimis, taip pat įstatymas dėl įvaikintų vaikų, aplinkosaugos, taip pat eilė kitų įstatymų. Religinėje srityje vyksta įvairi veikla visoje valstybėje, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia kas metus rengia savo ceremonijas ir dešimtys tūkstančių katalikų atvyksta į tuos, e, tas iškilmes. Taip pat budistų ceremonijos yra rengiamos visoje valstybėje nuo Liepos 27 iki rūpjūčio 2 vyks budistų ceremonija ir budistai rengs šeštąjį budistų viršūnių susitikimą 10 metų lapkričio mėnesį. Taigi teisės aktas dėl etninių mažumų dabar yra rengiamas. Na ir 10 metų gegužės mėnesį nacionalinis kongresas, mažumų nacionalinis kongresas Vietname buvo surinktas 300 tūkstančių 3000 dalyvių dalyvavo šiame kongrese. Gerbiami e, pakomitečio nariai, mes apgailestaujame, kad informacija, kuri jūs pasiekia apie padėtį žmogaus teisų srityje, e, per komunikatus, kurias, kurios parengė Junktinių tautų vyriausiasis įgaliotinis, e, ta informacija visuomet yra netiksli, neteisingai ir neteisinga yra tiesiog padirbinėjami duomenys tam, kad būtų apjuodinta mūsų valstybė. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Neteisinga informacija buvo pateikta apie tai, kad Vietnamas atsisakė sekti rekomendacijas, kurias pateikė jungtinės tautos. Praeitais metais Vietnamas pateikė savo ataskaitą žmogaus teisų tarybai ir ta ataskaita buvo pasveikinta tarybos ir Vietnamas buvo pagirtas dėl pasiekimų e, propaguojant žmogaus teisės. Mes gavome 132 rekomendacijas ir 100 jų patvirtinome. Tai sudaro daugiau negu 75 procentus visų pateiktų rekomendacijų. Ir yra daug valstybių, netgi ES valstybių narių, kurios tik tai 40 ar 50 procentų jungtinių tautų rekomendacijų patenkina. Taigi, vat, mūsų situacija rodo, kad Vietnamas labai e, rimtai imasi gerinti žmogaus teisų padėtį ir mes dabar turime konkretų planų, kaip tas, ta, planą, kaip tas rekomendacijas būtų įgyvendi, galima įgyvendinti. Mes pakvietėme šešis žmogaus teisų specialiuosius įgaliotinius tam, kad jie atvyktų į Vietnamą. Praeitą savaitę, šią savaitę yra rengiamas susitikimas aptariant mažumų teisės ir taip pat nepriklausomi ekspertai yra pakviesti atvykti šį rūpjūtį į Vietnamą. Taigi vedame žmogaus teisų dialogą su vėriomis valstybėmis, įskaitant JAF, ES, Šveicariją, Australiją ir kitas valstybės. Ir taip pat aktyviai dalyvaujame ASEANO tarp vyriausybinės e, žmogaus teisų komisijos darbe, kaip 2010 metais. Antras dalykas - žiniasklaidos, spaudos laisvė. Internetas atsis, yra normali realybė Vietname ir žmonės Vietname įsitraukia į valdžios institucijų vykdomą e, teisės saugos darbą. Ir kaip teigiama atitinkamoje ataskaitoje, Vietnamas yra tarptų valstybių, kur informacinių technologijų sritis, sritis yra labai pažangi. Taigi aš manau, kad e, kai žiniasklaida, internetas taip smarkiai plėtojasi, mūsų valstybėje negalima teikti, kad e, yra kontroliuojama šias rytis, kad spauda yra kontroliuojama ir kad yra blokuojamos ryšio priemonės. Nes tikrai matome labai puikių poslinkių pastaruoju metu. Dar dabar Vietnamo religinės situacijos. Yra daug religijų, yra 25 tūkstančiai garbinimo vietų pas mus, įvairių religijų. Ir 9 metų gegužės mėnesį, kai Michaelas Levis, JAF tarptautinių Tarptautinės religinės komisijos pirmininkas lankėsi Vietname ir jisai teigė, kad tikėjimo ir religijos laisvė Vietname rodo daug pažangos, vyksta įvairia, įvairi veikla, yra kūriamos naujos garbinimo vietos ir religijos yra gerbiamos Vietname. Pone ambasadorė, gal dar, dar vieną sakinį, jeigu galima. Taigi informacija, teigiant, kad, teigiant, kad Vietnamas e, pamina religijas ir uh, E, tikėjimo laisvę, tai ta informacija yra, nėra teisinga. Santykiai tarp ES ir Vietnamo žengia į priekį, yra daug pozityvių poslinkių ir mes tikimės, kad dažnas dialogas ir keitimasis nuomonės apie, nuomonėmis apie žmogaus teisės turėtų vykti tarp, įvairios, tarp įvairių institucijų ir tokiu būdu mes išvengsime nesusipratimų ir netikslingos informacijos. Netikslios informacijos. Ačiū ambasadorė. Na, jeigu jūs manote, kad mūsų informacija yra neteisinga, Jūs galbūt norite ir galite mus patikslinti, patikslinti tą informaciją, mes e, leidžiame jums tą padaryti, bet kol kas mūsų gauta informacija apie religijų laisvę jūsų valstybėje ir tų žmonių, kurie bando kritikuoti vyriausybę, yra labai kelinti nerimą, kad nėra laikomasi tarptautinių standartų. Tačiau grįšime prie tų klausimų diskusijose. Na, o dabar su malonumu norėčiau pakviesti um, Kambodžos ambasadorių pasisakyti. Penkios minutės, prašau. Uh, uh, pone Sakal, prašom, ačiū ponė pirmininkė, pakomitečio nariai, ponės ir ponai. Norėčiau pristatyti bendrą situaciją žmogaus teisų srityje Kambodžoje. Mes gerbėme visas šias teisės, kadangi 93 metų konstitucija ją įtvirtino, taip pat ji užtikrina kitas pagrindinės teisės nuo 93 metų žmogaus teisų situacija, teisinės valstybės principai vis labiau įtvirtinami. E, pas mus žiniasklaida ir e, profsąjungos dirba sėkmingai, taip pat veikia ir žmogaus teisų organizacijos, e, taip pat Junktinių tautų žmogaus teisų agentūra. Kalbant apie žiniasklaidos laisvę, pas mus yra daug įvairiausių laikraščių, mm, laikraščių žurnalų, 40 radijos, tačiau 8 televizijos kanalai, jeigu jiems to nepakanka, jie, žmonės Kambodžoje gali įsijungti į CNN ar kitus tarptautinius televizijos kanalus. Mes gerbėme prieigą prie informacijos, viskas daroma E, sutinkamai su įstatymais, kurios nustatė Junktinių tautų pereinamųjų administracija Kambodžoje savo laiku. Taip pat e, ta suštikrinta e, informacijos ir kitose teisės aktuose. Toliau teisinė valstybė mums yra labai svarbi. Norime pasiekti, kad visi žmonės Kambodžoje būtų gerbiami žiniasklaidos laisvė nėra absoliuti, aišku, nes negali vienas žmogus kito įžeidinėti, taip pat negalima dezinformacijos kompanijų vykdyti. Dėl to mes turime suvokti, kad laisvas žodis turi paklusti teisinės valstybėms principams. Kalbant apie Mm, ūkininkus, mes garantuojame visiems teisę į privačią nusavybę. Jeigu kyla ginčių dėl sklypų savininkų, buvo septintais metais įkurta speciali komisija juos sprendžia. Kambodžos vyriausybė vykdo specialią socialinę politiką, jos tikslas suteikti bežemiams E, ūkininkams e, savo sklypą, kažkur 400 tūkstančių žmonių dalyvauja šioje programoje. Ji vykdoma įvairiose šalies provincijose, tačiau ne visi žmonės dirba jiems priklausančią e, žemę, jie nelegaliai bando pasisavinti privačią ir viešąją nusavybę. savybę tačiau jiems yra mokamas kompensacijos prieš juos perkeliant į kitą vietą. Kambodžos vyriausybė imasi visų reikalingų priemonių, kad kompensacijos būtų išmokėtos ir situacija būtų valdoma. Pone pirmininkė, noriu dar kartą padėkoti Jums už kvietimą ir pasakysiu, kad jungtinių tautų atstovai lankėsi dešimt dienų Kambodžoje Per šį vizitą buvo susitikta tiek su vyriausybės, tiek, su, vyriausy, tiek su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Ir viskas buvo gerai. Ačiū, ponė ambasadoriau. O dabar ponas Timans komisijos vardu uh, pakomentuos komisijos pastebėjimus dėl žmogaus teisų situacijos šiuose šalyse. Ačiū. Madam Chair. Pone pirmininkė, labai ačiū. Aš tik porą bendro pobūdžio pastabų išsakysiu apie žmogaus teisų padėtį Pietričių Azijoje. Kaip e, ją mato Europos komisija. O po to perduosiu žodį kolegoms, kurie yra konkrečiai atsakingi už santykius su atitinkamomis šalimis bendrai galėčiau pasakyti, kad būtina nepamiršti, jog egzistuoja dvišalės struktūros su visa eilė valstybių - Vietnamu, Kambodža ir Laosu, ir ne tik jomis. Ir to ten e, žmogaus teisų klausimai yra aptariami nuolat. Taip pat šiame kontekste labai svarbu prisiminti, kad Neseniai buvo įkurta ASEAN e, tarp, tarp vyriausybinė žmogaus teisų organizacija, kuri dabar e, aktyviai dirba. Neseniai įvyko e, jo susitikimas Vietname, pirmininkaujant vietnamiečiams, ir buvo priimtas penkerių metų darbo planas. Europos komisija palaiko ryšį su ASEAN sekretorietu. Stengiamės užtikrinti būdų paremti šiai Azijos e, tarp vyriausybiniai mm, žmogaus teisų gynimo struktūrai. Labai svarbu mums aktyviai dirbti. Bendrai būtų sąžininga pasakyti, kad visose valstybėse egzistuoja problemų. Sofija Richardson apie jas labai detaliai kalbėjo. Tačiau aš galėčiau pasakyti, kad mažumų klausimai yra aktualūs visur, kaip ir migracija, pabėgėliai, prekyba žmonėmis. Prisiminkime padėti moterų, moterims ir vaikams, vaikų teisės. Labai e, daug yra žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės apribojimų, tačiau šiuo požiūriu atskirų valstybių padėtis skiriasi. Yra problemų susijusių su e, žodžio ir tikėjimo laisvė. Manau, kad e, padėtį reikėtų čia vertinti kiekvienoje šalyje atskirai. Dar yra problemų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų požiūrių. Ypač jeigu pažvelgtume, kaip veikia švietimo ir sveikatos sistemos. Jos ne visada tenkina mūsų standartus. Ir ne visada e, e, Ir dar yra bendrų problemų susijusių su valstybių teismų sistemų funkcionavimu. Mums e, netrodo, kad, problemos, kad sistemos yra tokios nepriklausomos, kokios turėtų būti. Ir e, teismai, bylų nagrinėjimas neretai nėra teisingas, ypač kai kalbama apie politinius veikėjus ar žmogaus teisų gynėjus. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad yra <laughs> problemų visose šalyse. Pilietinė visuomenė taip pat susiduria su nemažai sunkumų, patiriamas didelis spaudimas ir mes labai apgailestaujame, kad Nevyriausybinės organizacijos ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos negali veikti taip laisvai, kaip jos turėtų veikti. Todėl mes ir toliau reikalaujame visose šalise, kad būtų užtikrintas e, vienalytis požiūris į pilietinę visuomenę. Turime galvoti apie valstybių subalansuotą raidą ekonominių ir politinių požiūrių. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad problema egzistuoja ir dėl demokratinių rinkimų. Mes Kambodžos atveju turėjome galimybę keletą kartų stebėti rinkimus ir žiūrėti, kaip vyriausybė veikia. Buvo pateiktos kritiškos ataskaitos, tačiau pastebėta ir pažangos. O kitose šalise Arba nevyko rinkimų, arba nebuvo demokratiškų rinkimų. Tailandė be bejonės po pastarų įvykių matėme išlaikytas e, krizinės padėties įstatymas 18 provincijų ir Bankokė. Tai apriboja piliečių demokratinės teisės vaizdas šalise taigi yra labai skirtingas. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį Filipui Van Amas, kuris yra Pietričių Azijos skyriaus e, direktorius pavaduotojas. Labai trumpai praščiau. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau tik pasakyti, kad pritarėme daugumai išsakytų uh, nuogastavimų dėl žmogaus teisų Vietname, ypač kai kalbame apie žmonių e, sulaikymą, žmogaus teisų aktyvistų areštavimą. Girdėjome, kad taikomos represijos prieš žiniasklaidą, prieš tam tikras religinės grupuotės. Per pasarosius keletą mėnesių tokiu atveju užfiksuota. Tai prieštarauja Vietnamo e, norui atsiverti pasauliui tokie faktai fiksuoti pastarosius keletą metų. ES palaiko dialogą su Vietnamu dėl žmogaus teisių. Paskutinis susitikimas įvyko Hanojuje birželio 25 dieną. Ir Vietnamo administracija pademonstravo tam tikrą atvirumą per šį dialogą, teikdama, kad e, ypatingieji pranešėjai iš jungtinių tautų buvo įsileisti į valstybę, buvo pakviesti, tiesą sakant, valstybės, bet to buvo švenčiamas 35-osios Vietnamo nepriklausomybės metinės. E, tai vyko rugsėjo antrą dieną. Ir ta proga kai kurie kaliniai yra paleidžiami. Tikimės, kad e, ta amnestija galės pasinaudoti ir žodžio laisvės, už žodžio laisvės pažydimus nubausti kaliniai. Vietnamo žmogaus teisų klausimus aptarinėsime ir su ministru pirmininku, kuris atvyks į Briuselį e, spalio mėnesį per kitą ASEAN ir ES aukščiausio lygio susitikimą. Be to yra sukurtas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Vietnamu. Atrodo, kad to sustarimo nebus įmanoma pasirašyti Vietnamui nesukūrus labai iškaus straipsnių dėl žmogaus teisių, e, nesielgiant pagal tarptautinio žmogaus teisų teismo reikalavimus. Nebus galima pasirašyti jokių dokumentų, jeigu Vietnamas nesilaikys e, konkrečių straipsnių. Šiuo metu Vietnamas rengia kitą, rengiasi ar kitam komunistų partijos suvažiavimui, kuris vyks kitais metais. Ir matėme, kad labai daug Europos parlamento narių vyks į Hanojų į rugsėjo mėnesį ir e, išreikš savo nuomonę, turiu galvoje ASEAN delegacijos narius. Dėl Laoso mums didelį susirūpinimą kelia e, žodžio laisvės apribojimai toje šalyje ir mm, tam tikrų bendruomenių traktavimas joje. Apie tai mes su Laoso valdžia šnekamės. Kitas žmogaus teisų dialogas įvyks metų pradžioje. Tuo baigsiu savo pasisakymą ir suteiksiu žodį kolegai, kuris yra atsakingas už Tailandą ir Kambodžą. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiek tiek arčiau prisitraukite mikrofoną, prašau. Atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl Kambodžos. Norėčiau pasakyti, kad vyksta dialogas žmogaus teisų klausimais su šia valstybė. Rugsėjo pradžioje vyko seminaras apie žmogaus teisų gynėjus. Na ir dialogas vyksta ir per jungtinį komitetą yra grupės darbai, grupė susitinka posėdžiaus spalio mėnesį. Na ir visos problemos susijusios su žmogaus teisėmis, valdymo problemomis Kambodžai yra būtent aptariama to, tos grupės rėmose. Dabar dėl raudonųjų kimerų teismų. Mes jau eilę metų rėmėme tuos teismų procesus ir dr. Richardson minėjo korupcijos problemas dėl to, kaip funkcionuoja patys teismai. Na, mums irgi ta problema labai rūpi. Tačiau mes e, pasigilinome, e, kokia yra situacija, tą darėme kartu su jungtinėmis tautomis ir panašu, kad e, problema yra išspręsta. Dabar kalbant apie pagarbą žmogaus teisėms, kartu su valstybėmis narėmis rengiame universalę periodinę žmogaus teisų patyties peržiūrą ir teikiame rekomendacijas, kurias valstybė turi gyvendinti, kai ta, tas peržiūros darbas baigėsi. Asiano delegacija buvo nusiusta į Vietnamą ir Kambodžą kovo mėnesį. Na ir tos delegacijos paskelbtoje ataskaitoje yra kalbama apie tai, kad reikalinga imtis priemonių vyriausybėje, yra nušviečiamos problemos įvairiose srityse, ypatingai e, žodžio laisvės srityje. Na ir mes kartu su vyriausybė ir taip pat su nevalstybiniais veikėjais Kambodžoje dirbsime. Tokių veikėjų yra daug, yra daug maž tūkstantis nevyriausybinio organizacijų. Uh, kurios po raudonų chimerų eros veikia, dirba ir leidžia valstybė judėti demokratėjimo link. Ir aišku, mes jų veiklą labai remiame. Dabar trumpai dėl, dėl Tailando. Mus, aišku, labai nuliūdino balandžio ir gegužės mėnesio įvykiai toje valstybėje. Vėl Katerina Ašten, vyriausiai galiotinė. Uh, padarė keletą pareiškimų dėl žmogaus teisų padėties Tailande ir mes labai džiaugiamės, kad vyriausybė ketina imtis tam tikrų priemonių, kad būtų kad įvyktų sutaikinimas, sutaikinimo procesas ir mes ketiname remti tą sutaikinimo procesą. Ir bus konstruktyvus, aktyvus dialogas, kuriame, į kurį bus įtraukta, įtraukta ne tik vyriausybė, bet kalbėsime ir su opozicijos partijomis. Mes pažymime Tailando vyriausybės įsipareigojimus žmogaus teisų srityje. Ir vyriausybė teigia, kad pagarba žmogaus teisėms yra vienas iš jų prioritetų. Tailandas prisijungs prie atitinkamos Junktinių tautų organizacijos, Junktinių tautų padalinio ir mes tikimės, kad programoje bus numatytos visos priemonės, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti žodžio laisvę. Nes vis tiek tie neįlinės padėties dekretai dar galioja daugelįje provincijų. Taip pat šalia e, Tailando, dėl Tailando irgi rengėme periodinę žmogus teisų padėties peržiūra ir rugsėjo mėnesį bus e, paskelbta ta ataskaita. Ir dėl Mong e, pabėgėlių dar norėčiau keletą žodžių tarti. Mes irgi esame susirūpinę dėl jų padėties ir kartu su vyriausybė bandome išspręsti tą problemą ir žiūrime, kaip tai mangų pabėgėliai buvo iš, išvaryti iš valstybės ir dėja mums neleista buvo nuvykti į pabėgėlių stovyklas. O dėl Birmos pabėgėlių su Tailando vyriausybė dabar ir kalbamės, kad tam, kad būtų galima surasti ilgalaikį problemos sprendimą per tvaraus e, vystimosi požiūrį. Kad kartu su Tailando vyriausybė būtų galima surasti būdą užtikrinti geresnę ateitį Birmos pabėgėliams. Tai, Tailande. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju o, trims Europos komisijos atstovams, kurie pasisakė. Kaip matome, Europos komisija daug dėmesio skiria žmogaus teisų klausimams santykiuose, ES santykiuose su tomis šalimis. Na ir mes esame girdėję apie labai įdomias ir naudingas iniciatyvas. Na dabar kviečiu kolegas pasisakyti, užduoti klausimus. Pirmiausia, Pone Kilnilsin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo pasisakymę kalbėti labai konkrečiai. Vietnamo ambasadorius pateikė informacijos, atsiprašau, Vietnamo ambasadorė pateikė informacijos, tačiau ta informacija, kurią ji pateikė, mane šiek tiek e, suneramino, nes mano informacija yra kitokia. Aš esu iš Prancūzijos vakarų ir mano rinkiminės apygardos e, žmonėms viskas yra žinoma apie tą situaciją. Čia kalba eina apie vieną studentą, vieną studentą, Youngstrong. Studentą, kuris turėjo puikią akademinę karjerą, jis baigė po penkerių metų mokslų su puikiu inžinieriaus diplomu ir galėjau susirasti darbą Prancūzijoje dėl kvalifikacijų, tačiau jisai iš, išvyko iš Prancūzijos, sugrįžo į Vietnamą, nes norėjo savo įgūdžius pasiūlyti savo tautos labui. Deja, jis yra vienas iš tų, kurie yra pro de demokratiją skatinantis blogeriai. Ir tai, ką jisai, tą informaciją, kur jisai surašė savo blogę, kalbėjo apie jaunų vietnamiečių kovančių už demokratiją e, reikalus ir buvo areštuotas. Ir jam buvo numatyta septyniarių metų įkalinimo bausmė dėl to, kad jis kaltinamas tuo, kad norėjo nuversti liaudės vyriausybę. Ir tai yra žmogus, kuris. E, aš, aš, aš esu žmogus, kuris myli Vietnamą. Aš esu, e, buvau Reim, Reimso. Reimso merė. Ir mūsų miestas e, yra sukūręs puikią partnerystę su Wei miestu. Tame mieste lankiausi ne kartą, mes mylime tikrai šią šalį, Vietnamą, daktarai, gydytojai, studentai, menininkai dirba su Wei miesto kolegomis ir visų regionų ir visais Vietnamo žmonėmis. Taigi Vietnamas mums rūpi, mes mylime šią šalį ir tikrai nenorime propaguoti kažku, kažkokiu tai antivietnamietiškų e, požiūrių, bet nesuprantame, kodėl, pažiūrėjau, tas konkretus asmo buvo areštuotas ir ne tik jis vienas yra ir kitų atvejų ir galiu pasakyti, kad mano informacija yra labai tiksli. Tai yra konkretus atvejis ir aišku, tai nėra vienintelis žmogus, yra daug jaunų vietnamiečių, kurie myli savo valstybę, savo šalį, kurie yra pasiekę daug akademinėje srityje ir grįžo iš Europos į Vietnamą tam, kad padėtų savo šaliai. Dėkoju. Ačiū. Iš ties mus šokiravo šie teismo sprendimai ir mano ambasadorius tikrai pakomentuos ponios Kilnilsin puikiai priždėstytą atvejį. Ponas Tanak, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau ilgai kritikuoju žmogaus teisė pažeidimus buvusioje Indokinijoje, ypač kaip tai liečiasi su Vietnamo ir Laoso komunistinėmis diktatūromis. Aš palaikau ryšį su migrantais iš šių šalių, du kartus siūliau taikvandų mm, Nobelio taikos premijai, kuris yra garsus vietnamietis, 30 metų sėtintis kalėjime už kovą už laisvę. Manyčiau, šis komitetas ir parlamentas uh, E, didelį dėmesį skiria įvairiems persiekiojimams, taip pat konfiskacijoms, kurios vykdo valstybė taip, iš katalikų ir budistų bažnyčio. Kenčia budistų vienuoliai už pasipriešinimą komunistų valdžiai, jie yra kankinami, netgi e, pranešama apie neteisėtus egzekucijas Norėčiau e, paraginti Tailando vyriausybės mongų pabėgėlių nedeportuoti. Šiuo metu situacija yra labai prasta ir padėtis dar pablogės, kai e, jeigu jie bus gražinti į Laosą. Kažkada Laosas buvo taiki monarchija, dabar yra, yra izoliuota ir brutali komunistinė diktatūra. Ten 99 metų studentų judėjimo e, atstovų dar daug kalėjimuose sėdi. Uh, Kambodžos situacijos taip gerai neišmanau, tačiau tikrai džiaugiuosi, kad mišrus e, teismai pradeda veikti, jie teisė raudonųjų kmerų nusikaltelius. E, aišku, tai po nusikaltimų pradėjo, praėjo daug metų ir iki šiol ištisus dešimtmečius vyravo nebaudžiamumo klimatas, bet praėjus tiek daug laiko sunku rasti įrodymų, kurie padėtų nuteisti šios e, genocido iniciatorius. Dėl to labai gaila. Žinoma, kad komunistų nusikaltimai dar neišnagrinėti, nors Kambodža prisijungė prie jungtinių tautų atitinkamų konvencijų. Mano frakcija susidomėjusi seka situaciją regione ir tikrai nuolat reikalausime, kad situacija Pietričio Azijoje žmogaus teisų strėje būtų gerinama. Pirmininkė, ačiū ponė Tanok už jūsų pareiškimą. Dabar ponė Lochpiler, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū Jums visiems už tokią gausybę informacijos. Nemanau, kad čia galėtumėme kažką pridurti, tačiau man gimė du pasiūlymai galvoje dėl padėties Vietman, Vietname. Pone Kilnilsen pateikė pavyzdį, ambasadorius savo raštų sakė, kad bandoma gerinti situaciją. Rugsėjo 2 yra Vietname nacionalinė šventė ir tuomet saugumo ministerija praškelbė, kad paleis 20-30 tūkstančių kalinių, bus amnestija paskelbta, bet iš NVO gavau informaciją, kad politiniai kaliniai nebus paleidžiami pasakytina tik, tai ne tik apie ponios Kilnilsen atvejį, bet ir apie kitus sąžinės kalinius. Gal jūs ponui Buzekui parašytumėte laišką e, su prašymu, kad amnestija būtų suteikta ir politiniams kaliniams. Tai būtų viena rekomendacija parašyti laišką gal ponui Buzekui. Toliau rugsėjo mėnesį Strasbūrė vyks dvi plenarinės sesijos. Gal reiktų pagalvoti apie tai, jog mes dėl tų žiauriausių žmogaus teisų pažeidimų e, vieną ar kitą rezoliuciją parengtumėme pabandykime susisiekti su kitomis frakcijomis, galime priimti rezoliuciją skubos tvarka dėl MONK e, grupės žmonių, kurie yra deportuojami. Aišku, tuomet bus rugsėjais, bet e, pranešimai liudyja, jog realios situacijos niekas nežino, jos yra labai uždaros, todėl manau, kad šis reikalas tikrai gali būti skubus. Dėkui. Ačiū už tas jūsų padarytas e, rekomendacijas. Taip pat komisijos atstovas kalbėjo apie galimą amnestiją bei kalinių paleidimą tarp jų ir politinių kalinių paleidimą per nacionalinę šventę. Dar vienas kolega, e, o tuomet žodis poniai Richardson. Ana Gomeš, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti poniai Kilnilsen, palaikyti jos mintis. Iš ties, e, žmogaus teisės viename Kambodžioje, Kambodžoje, Laose, Tailandė atspindi mūsų susidomėjimą ir meilę to regiono gyventojams. Aš mm, Indonezijoje nekartą viešėjau kitose regiono šalise. Aš pritariu išsakytam požiūriui nepaprastai e, gerbiu ir myliu tuos sunkiai dirbančius e, žmonės, kurie yra labai išradingi, ir yra sukūrę nepaprasto grožio civilizaciją. Tikrai liūdna, kad pavyzdžiui Indonezijoje, kur aiškiai regime pažangą dėl įsitvirtinusios demokratijos po Suharto režimo žlugimo 98 metais, tačiau kitose šalise pažangos nėra Akivaizdu, kad e, tai yra dėl ten esančių režimų, o Tailandė situacija blogėja. Pažymėsiu, jog esu žmogus, kuris griežtai laikosi Europos duotų įsipareigojimų, duotų prieš keletą dešimtmečių, po to, kai baigėsi Vietnamo karas. Uh, Tai tikrai negaliu nuslėpti savo susižavėjimo vietnamiečiais. Dėl to dar labiau apgalėstauju dėl ten vykstančių siaubingų represijų, kurių jie tikrai nes, nenusipelnė. Todėl visiškai pritariu ponios Lochbiller pasiūlymui, būtent, kad parašytumėte pirmininkui Buzekui e, laišką dėl Vietnamo nacionalinės šventės ir jog šiuo klausimės kuo greičiau priimtumėme rezoliuciją. Manau, kad ponė Gomes išreiškėm tai, ką mes visi galvojame. Mes e, labai aukštai vertiname to regiono kultūrą ir žmonės ir žinome be galo dirbtina yra sudėti visas keturias šalis į vieną paketą. Bet tas regionas yra labai svarbus ir e, mes norime visas šalis aptarti. Bet dar noriu pasakyti pane Veržyje ir paskui suteiksiu dar kitiems. Oui, vous, Madame la Présidente, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs pasakėt beveik viską, ką aš norėjau pasakyti. Aš e, išklausiusi visų kolegų norėjau pareikšti, kad keistoka net uh, E, dirbtina būtų visas tas šalis kartu kaltinti ir priekaištauti joms. Aš negalime prieš pastatyti, mes negalime prieš pastatyti vienos šalies prieš kitą. Reikia vertinti tų šalių situacijas individualiai, o visos valstybės yra labai skirtingos. Ir kaip ką tik sakė Ana Gomes, visose šalise reikalai pažengė atgal, suprastėjo. Nors yra dalykų, kuriuose pažanga yra padaryta. Todėl, kai rengiame žmogaus teisų ataskaitą, apie tai turime pagalvoti. Manau, kad labai daug pastangų ir dėmesio reiktų skirti įvertinant e, realias e, pozityve, realius pozityvius pokyčius. Turime įvertinti tikrąją padėtį valstybėje, tais atvejais, kai e, įvyko pozityvių pokyčių. Bet aš pabrėžiu, kad kiekvienoje valstybėje situacija yra skirtinga. Daktarė Richardson, kaip Jūs pakomentuotumėte diskusiją? Dvi minutės? Labai greitai. Pirmininkė prašo nekalbėti per greitai. Dėl laoso idėja E, iškelta Strasbūrė dėl rezoliucijos yra labai gerai ir aš jūs skatinu e, ją įgyvendinti dėl Kambodžos labai greitai. Dėl e, Raudonųjų Chimerų tribunolo man nepritrenkė tai, kad steigiama, jog korupcijos ar politinio kišimosi problemos yra išspręstos. Aš norėsiu žinoti, ar yra kokių įrodymų, uh, pagrindžiančių tokius teiginius. Mane tokie teiginiai pritrenkė dėl Kambodžos rinkimų. Manau, kad būtų teisinga pasakyti, kad be abejonės Kambodžoje įvyko visa eilė nacionalinio masto rinkimų ir aš nepainiočiau to su demokratinių normų įsitvirtinimu. Ypač, kai kalbame apie tai, kad valdžia tenai nuo 84 metų jau valdžioje ir Kambodžos liaudės partija labai sėkmingai manipuliuoja rinkimų procesais. E, dėl Kambodžos e, žiniasklaidos kanalų e, reikia paminėti, kad televizija ir radijas yra kontroliuojami vyriausybės. Nėra kažkokių įvairių organizacijų priklausančių skirtingoms institucijoms. Dėl čia Kambodžos ir jos pažangos vertinimo standartų. Be abejo, mes galime kalbėti apie tokius dalykus kaip ICCPR ar Junktinių tautų deklaracijas, bet aš norėčiau paminėti visiems e, parlamentarams, kad reikėtų perskaityti iš naujo Paryžiaus taikos sustarimus pasirašytus 99 metais. Ir prisiminkime, ką visa eilė vyriausybė prižadėjo Kambodžos žmonėms. Tai būtų labai konstruktyvus atspirties taškas. Mes nenorim pasakyti, kad dar bandome priešstatyti Kambožą su chimer, raudonųjų chimerų laikais ar panašiai. Mes turim žinoti, kokius jos reikalaujame. Trumpai dėl Vietnamo. Man e, būtų labai smagu, jeigu galėčiau gauti iš Vietnamo vyriausybės detalę e, analizę dėl to, kas kaip vyksta ir įvertinimus. Taip pat prašyčiau, kad būtų sureaguota į klausimus dėl e, žiniasklaidos, dėl žodžio laisvės Vietname, ir kodėl vyriausybė praėjusiais metais prieėmė sprendimą numeris 97, kuriame yra draudžiama atlikti žiniasklaidos tyrimus ar kritiką prieš vyriausybę, kritikuojančius vyriausybę ar vyriausybės organizacijas. Dar trumpai dėl Tailando. Galėčiau priminti ambasadoriai, kad yra tyrimų komisija, kuri nuo balandžio mėnesio nagrinėja smurtinius veiksmus. Tai yra labai gera mintis. Ir jeigu ta komisija nėra e, suformuota taip, kad ją remia visos politinės grupės ir jį tenkina visų grupių interesus, tai jos išvados ir rekomendacijos nebus priimamos. Tai yra labai svarbu žinoti ir tai nulėmė jos veikimo būdus. Ačiū. So Ačiū labai už apibendinančias pastabas. Na ir galbūt būtų naudinga suteikti žodį dar ir ambasadoriams pasisakyti, bet dėje, dėje aš negaliu to padaryti, nes tam nėra laiko. Na ir mes įsivaizduoju, kad susisieksime su atitinkamomis tarnybomis. Yra dar du prašymai trumpai pasisakyti diskusijose. Patna bendruomenės narys iš Vietnamo nori pasisakyti. Taigi kviečiu Patna bendruomenės atstovą, atstovę pasisakyti dviems minutėms. Kokia yra jų padėtis? Uh, Aš antrąjį kartą lankausi pakomitetį, ačiū už galimybę. Mes čia atvykome atstovauti budisto vienuolių ir vienuolių atstovams, e, broliams ir sesėms, kurie Vietname yra persekiojami. Jie buvo išvaryti iš vienuolyno ir po pastaro apsilankimo antrąjį kartą jie buvo išvent, išvaryti iš šventovės. Vietnamo valdžios institucijos policija laiko juos atskirtus, išsklaidytus, bėgančius ir besislapstančius jau šešis mėnesius. Mes prašome ES pagalbos, kad būtų apsaugota jų teisė sekti jų dvasinį kelią kartu, kad jie galėtų praktikuoti taikiai savo religinės ceremonijas. Ir šalia dar yra mano sesuo, kuri prieš keletą, aš pati prieš keletą savaičių vykau iš Vietnamo ir pati mačiau tuos įvykius, dabar norėčiau pakviesti dar savo brolį, kuris yra mūsų mokytojas kad jis pasakytų. Ačiū, gerbiami parlamentarai, kaip praeitą kartą čia buvau, prašiau jūsų pagalbos. Sesėms ir broliams Vietname, kurie yra užpulti, persekiojami. Ir bijojau, kad, kad juos nužudys. Tačiau šiandien vėl atvykau, atne, galėdamas pranešti gerų žinių. nepe, nepaisant persekiojimų, nei vienas iš mano brolių ir seserų neprarado savo tikėjimo, nepaisant to smurto ir spaudimo, niekas ir nežuvo. Aš labai myliu savo šalį ir žmonės ir labai vertinu visas pastangas, vyriausybės pastangas. Ir dar kartą čia atvykau prašydamas paramos mano vyriausybei kad vyriausybė suprastų ir kad neskriaustų mano brolių ir seserų. Ir aš savo vyriausybei norėjau tuos žodžius pasakyti. Štai ką noriu pasakyti. Mano mėla vyriausybė, aš esu Bachne vienuolyno brolių ir seserų atstovas. Tai yra jaunas vienuolynas. Mes susibūrėme tam, kad visą savo gyvenimą paukotumėme mokymams taikoje, nesmurte, kad gyventumėme taikiai ir be smurto. Mes labai daug kartų kovojome, kad galėtumėme su jumis pasikalbėti, pabendrauti, kad jūs paremtumėte mūsų siekius. Tačiau mūsų balsas nebuvo išklausytas ir nebuvo suprastas. Na ir šiandieną, tarptautinė šeimos akivaizdoje, aš dar kartą jūsų prašau visų savo brolių ir seserų vardu prašau jūsų paramos, supratimo ir apsaugos mūsų bendruomeniai. Aš suprantu, kad be jūsų supratimo, be jūsų apsaugos mums bus labai sunku realizuoti mūsų siekius, gyventi tokį gyvenimą, kuris būtų taikus ir nesmurtingas. Ačiū labai, kad išklausėte. Thank you very much, you indeed. Ačiū Jums labai. Mes išsakome Jums visapusišką savo paramą. Na ir dar dvi minutės skirsiu konkrečiai valstybei, gal nelabai teisingai, tačiau norėčiau pasveikinti pona Haris Azar iš Kontras organizacijos, iš Indonezijos. Kviečiu jį pasisakyti dviems minutėms kontras tai yra akronimas, tai reiškia smurto aukų ir dingusių žmonių komitetas. Ponas Azar kalbėjosi nevyriausybinio organizacijų forume birželio 12-13 dienomis, na ir dabar jam suteikima galimybė pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, pakamtečio nariai. Trumpai kaip ponia Gomeš jau, kadangi paminėjo Indoneziją, taigi situacija Indonezijoje, žmogaus teisų situacija pasikeitė, pasikeitė teisės aktai, demokratinės institucijos, tačiau tie pokyčiai ne, nebūtinai automatiškai garantuoja žmogaus teisų apsaugą Indonezijoje. Žmogaus teisų aktyvistai susiduria su išpoliais prieš savaitę uh, Vienas aktyvistas kovojantis su korupcija buvo sumuštas kažkokių žmonių ir nusikaltėliai vis dar yra laisvi. Religijos tikėjimo laisvė irgi nėra apsaugota Indonezijoje kol kas, papavoje. Žmogaus teisėjų situacija dar blogėja, ypatingai dėl sveikatos ir švietimo kankinimai, politiniai aktyvistai yra kankinami Papua provincijoje. Taip pat nebaudžiamumo problema yra labai aktuali. Vyriausybė atsisako šią problemą spręsti, ypatingai ačiūje matome demokratėjimo, tačiau teisė į teisingumą, į teismą yra dar ne, neįgyvendinama. Na ir aš norėčiau paprašyti ES užsienio politikoje bendradarbiaujant su Indonezijos vyriausybė, akcentuoti konkrečius žmogaus teisų sektorius ir sritis. Taip pat C, parama CSO. Kad CSO dirbtų su ASEAN tarp vyriausybinė grupė žmogaus teisų srityje, nes per pastarosius mėnesius mūsų patirtis rodo, kad darbas su naujaja komisija uh, nebuvo palaimintas tos naujosios e, ICER komisijos, komisijos atsakingos už žmogaus teisės. Ačiū už pareiškimą. Ir dabar, matyt, reiktų visgi suteikti poniai Gomeš, kuri buvo Portugalijos ambasadorė Indonezijoje. Vieną minutę. I... Dar norėčiau pasakyti, kad pritariu šiam pareiškimui ir manau, kad pažangos buvo daug, bet problemų dar yra ir reikia dirbti su tarptautinė vyriausybė, tai yra labai svarbu ir aš norėčiau pasakyti, kad gerbiu kontras organizaciją ir konkretus nebaudžiamumo atvejis, kontras įsteigėjas Munir, mano geras bičiulis, buvo nužudytas, skrisdamas iš Indonezijos į Niderlandus, e, į Olandiją prieš keletą metų E, metų, tiesiog jisai buvo nunuodytas ir tame aktyviai, tiesiogiai dalyvavo žvalgybos tarnybos Indonezijos. Jo našlė Sačiavati atvyksta. Į Stras, atvyks į Strasbūrą rugsėjo mėnesį ir aš surenksiu klausimus su jie ir tikiuosi jūs atvyksite ir sudalyvausite, nes tai yra labai konkretus ir svarbus atvejis. Kalba eina apie kovą su nebaudžiamumu Ir tas žmogaus teisų aktyvistas buvo nuostabus žmogus. Aš jį labai gerbiu ir e, gerbiu visus, kurie kovojo žmogaus e, teisės. Už žmogaus teisės Indonezijoje ir popos provincijos problemos yra labai aktualios ir tikiuosi, kad vyriausybė jas išspręs. Indonezijos. Ačiū, ponė Gomeš. Indonezija šalis, kurią turime labai atidžiai panagrinėti per ateities diskusijos. E, tiesiog pasakysiu, kad neturėjome šiandien laiko pakalbėti apie Azijos žmogaus teisų regioninį mm, mechanizmą. Kitas klausimas, kuris buvo trumpai paliestas, ASEAN viršūnių sustikimas vyks Briuselyje, visų jūsų vyriausybių vadovai e, ten dalyvaus. Taigi bus galimybė tęsti diskusiją su parlamentarais, pilietinės visuomenės atstovais. Ačiū visiems, kurie pasisakė, ačiū už jūsų vertingą informaciją. Manau, kad žmogaus teisės e, tikrai bus svarbus aspektas e, vystant jūsų šalis ir stiprinant e, mūsų visų dvišalius santykius. Dabar persime prie Kinijos ir vyks klausimas. Tai vyksta po Birželio 29 Madride vykusio paskutinio žmogaus teisų dialogo su Kinija. Taip pat panašu, kad šiais metais vyks ES Kinijos viršūnių susitikimas. Taigi būtų tinkama aptarti situaciją vakar šio pakomitečio išplėstinės valdybos nariai aptarė situaciją su tarybos ir komisijos atstovais su tuo, kaip vyko paskutinis žmogaus teisų dialogo su Kinija raundas. Kaip žinote, iš mano susirašinėjimo su specialiaja įgaliotinė nariai galėjo susipažinti su uh, ataskaitą apie Kinijos žmogaus teisų dialogo rezultatus. Apie tai, manyčiau, turėtumėme padiskutuoti. Situacija e, iš vienos pusės gerėja, atsiranda mechanizmai, kurie, e, kurių tikslas kovoti su kankinimais e, ir taip pat kiti klausimai Kinijoje aštriau kalėmi, bet iš principo žmogaus teisų situacija Kinijoje pablogėjo. Aš nenoriu vardinti paskirų atvejų. Aš pasakysiu, kad tie atvejai nėra kažkokie izoliuoti, bet e, liudyje tą dviprasmiškumą e, žmogaus teisų padėties šioje svarbioje mums visiems e, šalyje. Viena e, moteris buvo 8 e, metais suimta ir nuteista už tai, kad parašė intelektualinį manifestą. Po to kitas žmogaus teisų aktyvistas paslaptingai dingo, paskui atsirado žmogaus, e, atsiprašau, Sakaro premijos laureatas Hučin yra kalėjime, jos sveikata labai prasta. Taip tik keletas iš paskutiniųjų įvykių. Taip pat turėčiau pasakyti, kad egzistuoja pranešimai apie įvairių religinių ar dvasinių judėjimų narių žiaurius persiekėjimus. Taigi mūsų klausime vieši keltas labai garbių svečių, Pirmiausia, Lordas Devensonas iš e, Britanijos Lordų rūmų pasisakys, jis taip pat yra Lordų rūmų komiteto santykiams su ES narys, jis taip pat parengė e, ataskaitą, būt, kurio pavadinimas e, Žvaigždės ir Drakonas ES ir Kinė. Taigi žodis jums dešimčiai minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, tikrai nepaprastai malonu grįžti į EP. Gal pateiksiu kiek pamatinės informacijos apie mūsų ataskaitą apie Kiniją. Gal yra savame suprantama, bet padės suvokti mm, bendrą kontekstą. Žmogaus teisės Kinijoje yra svarbios, ypač dėl to, kad ten yra e, e, ketvirtadalis žmonijos 1,3 milijardo gyventojų. Kinija yra didžiausia e, mūsų eks, eksportuotoja. E, prekybiniai santykiai auga. Viskas prasidėjo nuo 85 metų prekybinio susitarimo, kuris vis dar galioja. Akivaizdu, kad jis yra pasenęs reikia galvoti apie partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. ES ir Kinijos santykiai stipriai pasikeitė trečiaisiais metais, kadangi kuomet e, nebuvo panaikintas, tiesiog sakant, ginklų embargas, įvestas po įvykių Teninmenio aikštėje, JAV labai spaudė tą padaryti, tačiau to nebuvo padaryti. Kinijos vaidmo taip pat pasaulyje išaugo. Taip pat nu, pasakysiu, kad ES palikimas Kinijoje vargiai, ar Europos palikimas Kinijoje vargiai yra hmm, geras. 19-20 amžiaus pirmojo dalyje europiečiai aktyviai kišosi į Kinijos reikalus. Toliau e, Junktinė karalystė turėjo palikti Hongkongą, kuris vis dar nėra demokratiškas. Taigi priminsiu, kad kinų atmintis yra labai ilga. Tačiau Kinija vis labiau tampa pasaulio piliečių, bet ilgą laiką taip nesielgė, nors situacija keičiasi. Ji puikiai suvokė tai, kad jos suverenumas yra didžiausias, e, didžiausias raktas į sėkmę, bet e, žmogaus teisų e, srityje ir vidaus reikaluose yra didžiausia nuomonių skirtumų tarp ES ir Kinijos, kalbant apie mūsų ataskaitą, iš kuri labiau geopolitinė, būtent ar mes tikrai sulauksime G2 JAV ir Kinijos ateities, tai ar tai bus vienintelės dvi šalės, kurios lems pasaulio įvykius, gali būti ir taip, ir ne. Norėčiau pasakyti, kad Kinija siunčia labai stiprius signalus, jog tam tikrų principų Kinijos vyriausybė neatsisakys, būtent vienos Kinijos, ne tik dėl Taivano, bet ir apskritai dėl žmogaus teisės situacijos, taip yra. Ir taip pat vienpartinės sistemos neketinama atsisakyti Kinijoje. Ši e, partija savo legitimumą įtvirtina užtikrindama ekonominį augimą. Klimatas, visi kiti reikalai tampa netokie svarbus kaip ekonomika ekonominis augimas. Taip pat kova su skurdu yra šios partijos vienas didžiausių tikslų. Toliau e, mirties bausmė. Mirties bausmė yra pakankamai platus e, reiškinys. Taip pat darbo stovyklos egzistuoja, e, nėra visiškai jokios demokratijos, jokiame lygmenyje, persiekiojami kitokią nuomonę turinti žmonės, Fankon atvejais, kurį minėjote, yra puikus pavyzdys, taip pat katalikų bažnyčia persiekiojama vis dar kankinami žmonės, nors Kinija pasiražė konvenciją dėl politinių ir pilietinių teisių dar 55 metais, bet ji niekada nebuvo ratifikuota. Žinoma, Kinija kalba apie visas tas problemas mums diskutuojant, bet jų nuomonė žmogaus teisų situacija Kinijoje niekada nebuvo geresnė nei dabar per praėjusius 5000 metų. Suvokime, kaip plačiai jie žvelgia į praeitį ir istoriją. Jie pažymi, kad ekonominės ir socialinės teisės per pastarosius keletą dešimtmečių stipriai pagerėjo ir būtent jos yra prioritetinės. Aišku, mes tam galime nepritarti. Iš kitos pusės turime suvokti, kad siekiant e, tūkstančio tikslų daugiausia pasiekė būtent Kinija. Žinoma, reikia mm, e, pripažinti, kad ES nėra viskas tobula, Romų atvejais, e, gražinimai ir taip toliau. Kalbant apie dialogą, e, Vyksta es Kinijos žmogaus teisų dialogas e, ir tai tikrai yra išimtis iš bendrų taisyklių. ES bando spausti kai kuriuose srityse, pavyko šį beitą pasiekti. Mes e, aiškiai įrodėme, jog tarptautinė bendruomenė yra svarbios europinės vertybės, tai nėra tik europiečių vidaus reikalas. Taip pat mums e, pavyko įgyvendinti regionų, provincijų lygių keletą sėkmingų mm, žmogus teisų projektų, bendradarbiavimo programų ir panašiai. Ir e, tikrai keista, kad mm, pakomitėtyje mm, šie projektai nesusilaukia tokio didelio dėmesio ir džiaugsmo sėkme, nors vietos darbuotojai, komisijos darbuotojai ten jais tikrai labai didžiuojasi. Aišku, Yra daug įvairiausių apribojimų dalyvaujant projektuose, regionuose, sustikimuose, o kalbant apie pačią Europą, e, akivaizdu, kad Kinija bando taikyti skaldyk ir valdyk politiką. Ir mes žinome, kas atsitinka, jeigu viena iš valstybių narių vyriausybių priima Dalailamą ir kaip Kinijai tai sureaguoja. Kol kas neregėme labai aiškaus ryšio tarp prekybinės sėkmės ir siekio įtvirtinti žmogaus teisės. Tačiau, manyčiau, Kinija per keletą dešimtmečių tikrai tapo agresyvesnė, yra keletos pavyzdžių, Akmal Šik Jis yra Europos pilietis, kuris praeisiais metais buvo nubaustas mirties bausmė, nepaisant es pasipriešinimo. O dabar, ką mes turėtumėme daryti ateityje? Aišku, Mes negalime tiesiog didžiuotis tuo, ką veikiame ir tuo, ką esame, turime e, dirbti solidariai ir e, stropiai, ypač kalbant apie žmogaus teisės, turime atidžiai sekti situaciją. Mes regėjome, kad tik vienas žmogus Pekinė užsiema žmogaus teisėmis e, iš ES pusės, reiktų darbuotojų skaičių padidinti. Taip pat uh, partnerystės susitarimai turi būti pasirašyti, bet jie turi e, apimti svarbius žmogaus teisų klausimus. Taip pat reiktų bendradarbiauti su Kinija ir padėti jai vystytis tose sritise, kur Kinija gautų didžiausią naudą, pavyzdžiui, teisinės valstybės srityje. Ir apskritai reikia padėti suvokti, kad padės jai žmogaus teisų įtvirtinamas uh, Aišku, Kinija stengiasi išbristi iš skurdo, nepalikime ateities tik JAF ir Kinijai, įsikiškime kaip Europos Sąjunga, gal išorės veiksmų tarnyba suteiks mums daugiau svertų, bet galų gale turime konstatuoti, kad mums, kaip europiečiams, žmogaus teisų padėtis Kinija yra visiškai neprimtina. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad manęs niekiek nestebina, kad jūs kaip Europos Sąjungos kaip Junktinės karalystės e, lordų rūmų narys dalyvavote rengiant šį puikų pranešimą. Mes žinome jūsų komitetą ir žinome, ką jūs dirbate ES reikalais. Žinau, kad ES pažįstate e, giliai. Dėkoju už tokį e, daugias luoksnį pristatymą. Aš manau, kad akivaizdžiai matome, kad Kinijos ekonominės ir socialinės teisės gerokai pažengia į priekį. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Barnian Hai, kuris dešimt minučių pasisakys Jis ilgą laiką e, vykdė kampaniją e, už žmogaus teisės e, Kinijoje. Jis įsteigė nevyriausybinę organizaciją, kuri nasi Beidžinai Čingšin, pagalbos <laughs> institutas. Ir, ir ponė Van Hai, jūs tai darėte kartu su Hudžija. Ponas Van Hai taip pat labai aktyviai dirbo kovojant su diskriminacija ir živ AIDS aukų teisių klausimais, taip pat kitų venerinių lygų pacientų klausimais. Jis yra daug dirbęs e, lytinių ir etninių mažumų klausimų Kinijoje. Tarp jo darbų ir visuomenės informavimas apie pilietinės teisės Kinijoje. Turiu paminėti, kad vienas iš drąsiausių jo veiksmų šioje organizacijoje yra lesbiečių ir gėjų grupių Kinijoje teisų sukūrimas ir e, mokymo e, veikla e, kitiems e, žmonėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju, kad pakvietėte mane pakalbėti komitete. Tokiu būdu aš turiu galimybę pristatyti sunkumus, su kuriais mano organizacija ir aš pats susidūriau Kinijoje ypač per pastaruosius šešis mėnesius. Aš manau, kad ES yra labai svarbu strategiškai propaguoti pilietinės visuomenės raidą ir politinės partijas Kinijoje. Taip pat reikėtų galvoti apie strateginių santykių su visomis grupėmis Kinijoje įsteigimą. Aš esu uh, savo nevyriausybinėje organizacijoje praleidęs jau 20 metų ir dėja šį kartą vėl turėjau gegužės mėnesį išvažiuoti iš savo šalies. Taigi aš tikiuosi, kad galėsiu susilaukti paramos iš ES. E, teisiškai aš kaip ir galiu vėl sugrįžti į Kiniją, tačiau politinė atmosfera man nėra palanki. Ir jeigu aš grįšiu dabar į Kiniją, negalėsiu vy vadovauti savo organizacijai ir mes negalėsime dirbti e, atvirai. Aš pats galiu netgi susilaukti vyriausybės persikojimų. Per pasaruosius šešis mėnesius mūsų organizacija e, palaikė ryšį su 12 e, agentūrų Kinijoje. Mūsų organizacija buvo įkurta iš pradžių kaip visuomeninis projektas 2002 m. gruodžio mėnesį. Mano kolega Hudžiajan ir aš pats kartu su kitais žmonėmis užregistravome šią organizaciją kaip bendrovę. Ir mūsų vyriausybė privertė pakeisti organizacijos pavadinimą ir mes pavadinome tai e, Žmogaus Teisų institutu Taigi Kinijos vyriausybė e, labai riboja NVO raidą ir tokios bendrovės kaip mano turi registruotis kaip bendrovės, kad mes e, išvengtume tam tikrų mokestinių ir kitų apskaitos sunkumų. Mūsų institutas kalba apie AIDS prevenciją ir žmonių sveikatos apsaugą. Ypač daug dėmesio skiriame žmonėms esantiems visuomenės nuošalėje. Neletai e, turime dirbti su seks, e, seksualini, seksualiniais darbuotojais, lesbijietėmis, gėjais, e, AIDS pacientais ir kitomis pažeidžiamomis visuomenės grupėmis. Per pasarosius septynerius metus mes sukūrėme blogą, kuriame palaikome ryšį su uh, visomis visuomenės organizacijomis dirbančiomis AIDS ir kitų lygų klausimais. Kinijoje dešimtajame dešimtmetyje buvo pradėta kalbėti apie AIDS e, ligonius ir jų teisių apsaugą. Mes e, Pradėjome dirbti taip pat ir su tautinėmis grupėmis, kurios labiausiai nukenčia, nu, kenčia nuo narkomanijos ir AIDS lygų. Per pastarosius šešis mėnesius mūsų organizacija patyrė nemažai persekiojimų iš vyriausybės pusės. Bendrai mūsų 16 metų metinės reiškia, kad buvome uždrausti. Kovo mėnesį e, policija atėjo į mano namus ir uždraudė veiklą, o saugumo departamentas e, uždraudė bet kokią veiklą susijusią su lesbiečių ir gėjų teisėmis. Ir kovo ketvirtą dieną mūsų veikla buvo nutraukta. Kovo 18 dieną Pekino e, apskrities įmonių registravimo tarnybos atstovai atėjo į e, mūsų biurą ir pareikalavo atlikti patikrą. Ir buvo pasakyta, kad mūsų organizacijos pavadinimas netitinka tikrovės, todėl organizacija turi būti uždrausta. Kovo 25 dieną mokesčių inspekcija atliko tyrimą Ir mes gavome nuobaudų už mokestinius pažeidimus. Tai vyko jau antrą kartą per dviejus metus. Mokesčių inspekcija pareikalavo patikrinti visus darbinius dokumentus, kokius mes buvome parengę per pasaruosius 16 metų. Mes turime teikti absoliučiai visas finansinės apskaitos knygas, kuriuose yra e, surašyti duomenys apie visus žmonės dirbančius su mumis tai yra žmonių teisės į privatų gyvenimą pažeidimas ir finansinių teisų pažeidimas. Kovo 30 dieną Gondžiau universitete aš skaičiau paskaitą ir mane nutraukė policininkai. Ir kitą dieną visi Gondžiau universitetai gavo pranešimą, kad jie negali pasikviesti tokių disidentų kaip aš paskaitoms skaityti. Balandžio mėnesį ugnėgesių departamentas atėjo į mūsų biurą atlikti priešgaisrinio patikrinimo. Ir praeitą savaitę, visai neseniai, bendrovė, kuri mums spausdindavo e, informacinę medžiagą, švietimo medžiagą, e, buvo patikrinta saugumo tarnybų. Mūsų paskelbtos trys knygos buvo deklaruotos kaip nelegalios. Mūsų institutas nėra vienintelė nevyriausybinė organizacija susidurianti su tokiais išpoliais. Praėjusiais metais Pekino mokesčių departamentas e, e, ištyrė ir kitas nevyriausybinės organizacijas, netgi Oxfam. E, E, susidūrė su tam tikromis problemomis. Net švietimo departamentas kišasi į nevyriausybinio organizacijų veiklą, neretai po tokių tyrimų nevyriausybinio organizacijų veikla yra nutraukiama. Jeigu net e, nevyriausybinio organizacijų informacijos keitimosi tinklapis internete buvo uždarytas. Neseniai vyriausybės admin... užsienio mainų administracija paskelbė naują Mm, dekretą, kuris įsigaliojo kovo pirmą dieną. Tai yra tam tikras uždraudimas palaikyti ryšį e, Kinijos nevyriausybinėms organizacijoms su užsienio organizacijomis. Turbūt dabar suprantat, kodėl buvo draudžiamas e, interneto ryšys. Tai turėjo įtakos daugelio nevyriausybinio organizacijų veiklai Kinijoje. Be to, Kinijos vyriausybė taikėsi į kitas pilietinės visuomenės organizacijas, interneto aktyvistus, religinių grupių veikėjus, e, disidentus, e, etninių mažumų aktyvistus. Kinijos vyriausybė kontroliuoja internetą ir draudžia tam tikrų žinių skelbimą. Dėl žmogaus teisų dialogo aš taip pat išsakysiu šiek tiek komentarų. Mano nuomonė, ES politika dėl santykių su Kinija yra susijusi su noru atverti Kinijos e, visuomenės galimybės ir įtvirtinti ten žmogaus teisės ir pagarbą joms. Aš skatinu, kad ES ir toliau palaikytų santykius su Kinijos vyriausybė, tačiau tuo pat metu ES turi sukurti strateginius santykius su pilietinė visuomenė Kinijoje. Būtų labai svarbu ES užmėgsi strateginius santykius su pilietinė visuomenė Kinijoje, sukurti tam tikrą paramos pilietiniai visuomeniai strategiją kad Kinijos pilietinė visuomenė galėtų aktyviau dalyvauti žmogaus teisų dialoge. Ir aš būtent tokią rekomendaciją norėjau pateikti. Europos komisija galėtų paskelbti tam tikrą reikalavimą teikti informaciją. Galbūt turėtų būti įsteigta kokia interneto svetainė žmogaus teisų dialogui E, su Kinijos pilietinė visuomenė. Galbūt būtų galima įtraukti piliečius iš Kinijos į apvalaus stalo diskusiją. Mūsų atstovai turėtų būti ten aktyvus. Aš manau, kad Kinijos pilietinės visuomenės atstovai taip pat galėtų paprašyti, kad ir vyriausybės atstovai dalyvautų tokiame dialoge. Po to dialogo Europos komisija galėtų e, kreiptis į valstybių narių ambasadas kad jos suorganizuotų tam tikrus mainus su Kinijos pilietinė visuomenė. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos dalyvančios dialoge turėtų taip pat dirbti su Kinijos parlamentu ir taip pat Kinijos partnerėmis nevyriausybinėmis organizacijos. Dėl finansavimo aš skatinčiau, kad Europos komisija uh, su vyriausybė ir su pilietinėmis organizacijomis žmogaus teisų bendrovės bendrautų atskirai. Ir reikėtų skatinti žmogaus teisų gynėjų veiklą Kinijoje. Tam reikia didesnės paramos, todėl aš pasiūlyčiau, kad Europos komisija numatytų tam tikrą biudžetą Kinijos žmogaus teisų gynėjams paremti. Aš norėčiau raštu dar pateikti komentarų ir savo pareiškimą, jeigu galima. Baigdamas norėčiau pasiūlyti, pasakyti štai ką. Manau, kad politinė konkurencija yra labai svarbi pilietinės visuomenės raidai. Be politinės konkurencijos Kinijos vyriausybei nerūpės e, darbo su pilietinė visuomenė rezultatai mūsų žmonės nėra pakankamai gerai organizuoti, todėl vietoje politinių arenoje nieko negalima pasiekti. Aš skatinu tarptautinę bendruomenę remti, padėti konkurencingoms politinėms partijoms Kinijoje. Statement. Ačiū labai už pareiškimą, ponė Jan Hai. Išklausėme jūsų apie sunkumus ir trukdymus jūsų labai svarbiam darbui, kuriam pritarė dauguma Kinijos žmonių. Išklausėme įdomių pastabų apie Kinijos ES žmogaus teisų dialogą ir Lordas Eversonas apie tai. Teversonas apie tai irgi kalbėjo. Na, dabar norėčiau pakviesti profesorę Mari Holtzman. Uh, Skiriu jai penkias minutės. Profesorė Holtzman yra žinoma Kinijos ekspertė, ji taip pat yra organizacijos Solidarity Shin pirmininkė. Prašau, ponia Holtzman. Ačiū, kad pakvietėte mane šiandieną. Esu labai dėkinga už šį kvietimą. Taip pat labai jaučiuosi pagerbta kalbėti po anksčiau pasisakiusiojo kolegos, nes jo darbą siekiau eilę metų. Stebėjau, ką jis daro jau eilę metų ir tikrai žaviuosi, su kokiu ryštu ir drąsa jisai imasi tų darbų ir galiu tik tai patvirtinti tą, ką jisai pasakė, dėl to, kad reikia būtinai paremti pilietinę visuomenę Kinijoje. Deja, šis poreikis ne visuomet teisingai yra interpretuojamas. Ne, na, ne Europos e, Sąjungos, bet dažnai tarptautinėje viešojo nuomonėje. Po eilės metų demokrat... E, ekonominių reformų sėkmės matome nemažai, to nuneikti negalime. Tačiau tie 30 ekonominių reformų metai neleido pagerinti politinės situacijos. Mes žinome, kad yra pažydinėjimo žmogaus teisės, kad yra daug represijos atvejų. Žinome, Tienmenio žudynės, kitus persikiojimo žudimo atvejus. Ir mes vakarų pasaulyje nemažai žinome apie šias problemas. Mes žinome, kad žmonės yra persekiojami, nuteisiami be jokių konkrečių kaltinimų. Žinome, kad yra kankinimo atvejų, represijos atvejų, kai yra taikūs aktyvistai, pacifistai nuteisiami ir nubaudžiami. Taigi tikrai nėra pagarbos žmogaus teisėms. 2010 m. balandžio mėnesį Kinijos tar nuolatinių e, šiuolaikinių tartutinių santykių e, mokslininkas, instituto mokslininkas parašė straipsnį ir išanalizavo dabartinės e, Kinijos vyriausybės situaciją, parengė tam tikrą teoriją. Na, vyriausybė atrodo lanksti, kai kalba su išorės pasauliu, tačiau vyriausybė vis tiek yra labai griežta ir žiauri vidaus reikaluose. Na, ir tai yra reali problema ir labai svarbu suvokti Kiniją ir to veikalo autorius įvedė dar vieną naują savoką, koncepciją, būtent, kad reikia kalbėti apie realią Kinijos galę, jėgą, ekonominę, ekonominę prasme ir, aišku, kariniai aspektai irgi neturi būti ignoruojami. Na, labai ciniškai yra vertinama situacija. Ir represija yra vertinama kaip būdas, kaip gali dirbti Kinijos vyriausybė. Tai yra jiems na, įprastas normalus dalykas. Smurto praktika, jos apraiškos auga. Na ir matome, kad dažnai netgi išvelgiamos mafijos, e, mafijos veikla visuomenėje ir tokie veiksmai lydimi smarkaus didžiulio smurto. Europos parlamento žmogaus teisų pakomitetis ir taip pat jungtinių tautų atitinkamos įstaigos, jų pastangos e, buvo jaučiamos dešimtajame dešimtmetyje, na ir Kinija norėjo įstoti į PPO, tačiau įstojus į PPO, na, taip pat, aišku, reikia paminėti 8 metų olimpinės žaidynės ir po tų dviejų pozityvių poveikių viskas smarkiai pajudėjo žemyn. 2009 metais, kai buvo pasmerktas vienas e, žmogus e, kalėti, Kinijos vyriausybė teigia, kad tai yra kalėdinė dovana jums. Štai tai, ką mes atsakome jums į jūsų reikalavimus laikyti žmogaus teisų. Tai buvo kaip smūgis į veidą. Ir Kinijos vyriausybė puikiai žino labai konkrečius darbus ir konkrečias datas, visada į tai atsižvelgia. Nes visuomet išauga smurtas aplink tam tikras datas ar aplink tam tikrus jubiliejus. Ir Kinė, aišku, yra nauja ekonominė, stipri valstybė pasaulio mastu, tačiau nepaisant puikaus tarptautinių žurnalistų darbo, vis tiek dezinforma, dezinformacijos atveju matome daug, informacijos, kur yra skleidžiama pasauliui. Labai dažnai dinksta laikrašiai, laikrašiai, kuriuose yra rašoma apie teisingumą, pluralizmą, žmogaus teisų gynėjus. Tokie laikrašiai tiesiog pra, pranyksta, pradinksta. Na ir Economic Review, matyt, yra vienas toks ryškesnių pavyzdžių, ir yra tų pavyzdžių žymiai daugiau. Ir dar yra viena nedidelė bendrovė, kuri rengia dokumentus, dirbanti Pekine, į karį įmonė. Praeitą savaitę ji šventė, jeigu tai būtų galima pasakyti, faktą, kad jie išvyko, pasitraukė iš Pekino Temenio žudinių jubiliejaus proga. Jie, iš jų buvo konfiskuoti dokumentai, įrašai, diskai ir Kinijos valdžios institucijos buvo informuotos apie tai. Na ir prieš, report, prieš transliuojant reportažą apie tai Prancūzijos televizijoje, visi duomenys buvo iš jų konfiskuoti ir dabar ta bendrovė turės pasitraukti iš Kinijos. Cenzūra taip pat yra labai gaji, absoliuti cenzūra tam tikrais atvejais. Kinija cenzoruoja, taiko ir savicenzūrą įvairiais būdais. Na ir žinome, kad universitetuose irgi taikoma cenzūra, kai studentai pavyzdžiui, nori imtis tam tikrų mokslų, jiems nėra leidžiama tą daryti, nes yra manoma, kad tam, tikros, tam tikri dalykai, mokymo dalykai yra perdėm rizikingi. Ir kai kurie studentai tiesiog atsisako rašyti mokslinius darbus dėl to, kad po to negaus na, vizos išvykti į užsienį. Ir pateks į juodosius sąrašus dėl to, kad pasirinko vieną ar kitą mokslinio darbo temą. Aš pati vieną kartą buvau įtraukta į tokį juodą į sąrašą ir dabar faktiškai negaliu vykti į Kiniją, tai reiškia, kad galiu ginti žmogaus teisės Kinijoje. Tai man tas pateikimas sąrašą yra kaip ir tam tikra teisė. Tačiau taip nėra visiems žmonėms. Ir jeigu norite būti ekspertų Kinijos klausimais, reikia to nepamiršti. Ir žmonės Kinijoje nuo to labai smarkiai nukenčia. Taip pat yra didžiulę interneto cenzūrą, nesvarbu, ar tai būtų stambi įmonė ar atskiras fizinis asmuo, jų blogos, blogai yra uždarinėjami, persekiojami. Jeigu sukuri tokį blogą internetinę svetainę, faktiškai tą pačią dieną, net realių laikų, realių momentų, uh, tas blogas yra uždaromas, jis, ar negalite nieko dėti, nes yra pasiklausoma, viskas yra kontroliuojama. Nesvarbu, ar tu rašytum apie, pavyzdžiui, automagistralę, kuri, kurioje yra problemų, apie kažkokius elementarius dalykus, dalykus vis tiek yra sekama ta informacija ir tai yra e, tokia labai gaji cenzūra. žmonės gauna 50 centų kas kart, kai diskusijas internete pakreipia taip vadinamąją teisingą linkmę. Kiniškai tai vadinasi juma. Ir tie žmonės gauna atlygį už tai. Kad pakreipia tas diskusijas internete taip, kaip būtų paranku vyriausybei. Na ir tikrai taip pat dezinformacijos atvejų yra labai daug. 2009 metais vyko pasaulinė žiniasklaidos konferencija ir Kinė investavo milžiniškas sumas, dešimtis milijardų eurų į naująją pasaulinę žiniasklaidą. Naująjį, pavyzdžiui, anglišką kanalą, kuris e, na, turi informuoti arba dezinformuoti žmonės visame pasaulyje apie tai, kas vyksta Kinijoje. Ir yra daug tokių panašių pavyzdžių. Tas angliškas kanalas transliuoja įvairius reportažus, teikia informaciją ir Kinijos prezidentas teigia, kad norėtų, jog tarptaut... tai būtų tarptautinio požiūrio kanalas su kiniško atspalviu. Tačiau problema ta, kad e, cenzūra taikoma Kinijos žurnalistams yra ekstremalaus masto. Ir aš manau, kad informaciniai tinklapiai turi būti kuriami taip, kad e, Kinijos žmonės yra kuriami taip, kad Kinijos žmonės su tam tikrų niuansų galėtų įvertinti tarptautinę politiką. Ir na, reikia sukurti kažkokį tai, kažkokią tai atsvarą tai dezinformacijos kampanijai, kurią kuria Kinijos vyriausybė. Ačiū labai už visą labai įdomią informaciją, tuos labai įdomius pavyzdžius apie cenzūrą ir kitus dalykus, kaip ta cenzūra realiai yra pritaikoma, taip pat jūsų rekomendacijos, ką ES galėtų padaryti. Taigi grįšime prie to diskusijose. Na ir dar vienas kalbėtojas. Tarptautinės Tibeto kampanijos atstovas. Ponas Vincentas Metenas yra ES politikos direktorius tarptautiniai Tibeto kampanijai ir turime nepamiršti, kad po kovo 8 dienos, 2008 metų kovo 8 dienos neramumų šimtai tibetiečių yra dabar įkalinti ir mus, mus pasiekianti informacija tikrai rodo, kad su jais elgiamasi neįtikėtinai žiauriai, ypatingai jeigu tai yra religijos atstovai, su jais elgiamasi dar žiauriau. Taigi, ponė Metinai, žodis jums penkios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija apie žmogaus teisės be abejo e, yra es Kinijos bendros politikos strategijos dalis. Aš noriu didesnį dėmesį e, tam skirti. E, dėja, strategija visose valstybėse narėse skiriasi. Nėra vieningos pozicijos dėl Kinijos, Tibeto žmogaus teisų. Ten uh, kokią strategiją, kokio turime trumpalaikių, ilgalaikių tikslų siekti ir kogi, kokių geribų nenorime peržengti, kokia yra politika dėl Tibeto, ar yra aiškus sutarimas, kaip traktuoti Dalai Lama, ar reikia susitikti, sutikti e, Dalai Lama su tokia pačiomis iškilmėmis kaip Obama, ar ne. Taigi, E, būtent apie tai turime galvoti, naujo instrumento darbas turi būti pagritas aiškiais ir konkrečiais tikslais, tikrai negalime būkštauti ar dvėjoti. Paskutinioji ataskaita e, pono Godmaro Europos taryboje parengta aprašo santykius su Kinija ir siūlo Europai vadovautis vieningą strategiją. Pirmiausia, turime uh, suderinti savo pozicijas tarp valstybių narių ir europinių institucijų. Pone pirmininkė, gal tikrai nenustepsite, jeigu priminsiu, kad reikia paminėti, jog bus dar du dialogai su Kinija užmesti dėl ginklų ir dėl kito klausimų. Gal tai padės spręsti ginklo embargo problemą, toliau e, ekonomika ir makroekonomika yra viena, ekonominis valdymas yra kina, tač, kita, tačiau e, žmogaus teisių negalime pamiršti. Reikia uždrausti, išvežti ar importuoti tokius, tokią produkciją, kuri pagaminta darbo stovyklose, pavyzdžiui, taip pat uh, uždrausti eksportuoti instrumentus, kurie gali riboti mm, nuomonės laisvę. Taip pat Kinija. Kinijos klausimas turi būti svarstomas mažiausia korė per lygmeniu. Taip pat turime galvoti apie e, pilietinės visuomenės stiprinimą, e, nevyriausybinės organizacijas. Godman pranešimas apibrėžė europinę poziciją dėl tokių sunkių klausimų kaip Kinija. Birželio 26-27 vyko žmogaus teisų dialogos su Kinija. Mes tuo labai džiaugiamės ir dėkojame organizatoriams. Nepaisant regimų nesutarimų, kaip kad buvo per vieną kinų diplomato pasisakymą Akivaizdu, jog diskusijų svarba yra milžiniška, taip pat turime kovoti su e, augančių menininkų, intelektualų spaudimu, tibetiečių priespauda, kovoti už sąžinės ir mm, apsisprendimo laisvę Tibete. Diskusija per posėdį buvo labai įdomi, apsikeista įvairiomis nuomenėmis, tačiau reikia atkreipti dėmesį tai, kas buvo pasakyta, būtent, kad Kinijos e, valdžia nenori šių diskusijų paversti darbai. Kinijos e, komunistų partija siekia išlaikyti valdžią ir socialinę kontrolę. Smulkus pakeitimai ne, nekeičia gaus, visų bausmių ir trūkumų gausos. Todėl turime pagalvoti apie šių diskusijų tikslą ir prasme. Tenka tik apgalės tauti, jog neskelbiama visa informacija ir slaptumas taikomas ne ten, kur reikia. Toliau turėtumėme nuolat kalbėti apie kiekvieną e, nukentėjusią žmogų, e, nuteistą žmogų, tai sustiprins viešąją nuomonę, padės pagerinti e, situaciją kalėjimuose. Toliau įvairūs seminarai ir renginiai, jie turi vykti, turime padėti šviesti Kinijos žmogaus teisų aktyvistus, turime skelbti informaciją apie juos. Uh, Reikia keistis informaciją tarp Europos ir Kinijos, o visas temos turi būti suderintos iš anksto. Madride taip nebuvo paskutinė rekomendacija. Pasikeitimas informacija tarp Europos ir kitų valstybių turi vykti sėkmingiau. Pavyzdžiui, ypač turint omenyje tas valstybės, kurios vykdo dialogą su Kinija kaip mm, JAV. Aišku, jog e, žmogaus teisų dialogą stabdo Kinijos valdantysis elitas. Taip pat nu, norėčiau e, prisijungti prie raginimo ES vieningai laikytis e, pozicijos Kinijos atžvilgių, ypač dėl Tibeto. Reikia palaikyti kultūrinius aplinkos projektus, tą siūlo ekosokas dėl Kinijos ir dėl Tibeto. Ekosoko pranešime siūloma ES ambasadoje Pekine sukurti atskirą padalinį būtent Tibetui. Reikia stiprinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis Kinijoje ir Tibete. Labai ačiū. Jūs išsakėt visą eilę e, svarbių rekomendacijų dialogams. Ir dabar galiu padaryti išvadą, kad visi trys kalbėtojai, įskaitant ir profesorę Holzman, kuri kalbėjo savaip, pabrėžė atvirumo ir skaidrumo poreikį dialogė su tomis valstybėmis. Kadangi su mumis yra daktarė Richardson iš Human Rights Watch organizacijos ir jie yra e, Azijos remimo direktorė. Aš norėčiau suteikti jai galimybę dalyvauti šioje diskusijoje. Mes jau formaliai pasikeitėme nuomonėmis su jumis apie žmogaus teisų dialogą su Kinija. Prašom, daktarė Richardson. Uh... Labai ačiū, kadangi ankstesnėji kalbėtojai uh, labai išsamei aptarė žmogaus teisų padėtį Kinijoje. Aš apsiribuosiu tik ES ir Kinijos santykiais bei e, juos grindžiančiais mechanizmais. Mes esame įsitikinę, kad ES turėtų labiau pasinaudoti Kinijos vyriausybės e, požiūrių į ES ir Kinijos santykius e, kaip labai vertingus ir tokiu būdu reikėtų propaguoti e, pagarbą žmogaus teisėms ir m, mm, tarptautiniai e, teisės viršenybės e, gairiai. E, Apie tai ES turėtų kalbėti visuose pokalbiuose su Kinijos vyriausybė, ypač tais atvejais, kai kalbama Kinijai svarbiamis temomis, pavyzdžiui, apie priekybą. Net jeigu Kinija atmes ES nuomonės, ES turėtų akcentuoti, kad žmogaus teisės yra labai e, svarbus elementas savo diskusijose su Kinija ir užmėgsti turi jungtinių tautų rėmose ES ir Kinijos žmogaus teisų dialogus. Tokiu būdu būtų taip pat galvojama, kaip palengvinti piknaudžiavimą žmogaus teisėmis. E, pastaruosiuose raunduose ES e, kalbėjo apie tai, tačiau trūksta aiškių kriterijų žmogaus teisų pažeidimams įvertinti. Mes jau sutinkame, kad pasisakymai dažnai būna labai migloti ir ceremoniniai. Aš susidariau įspūdį, kad paskutinį kartą įvykęs pokalbis Madride buvo šiek tiek geresnis ir Kinija e, bandė šiek tiek atsakyti į ES keliamus klausimus dėl žmogaus teisų, bet vis tik to dar nepakanka. Dialogai yra problematiški ir todėl, kad ši struktūra ne tik suteikia galimybę Kinijos vyriausybei E, nuslėpti žmogaus teisų pažeidimus Kinijoje, bet ir todėl, kad Kinijos spauda labai aktyviai reaguoja į ES viduje vyksiančių žmogaus teisų pažeidimus. Kitos tarptautinės organizacijos ir vyriausybės taip pat palaiko dialogus ir matome, kad labai nedaug žmonių esančių už oficialių ES agentūrų dalyvauja e, žmogaus teisų dialogė su Kinija. Todėl ne visos e, galimybės išnaudojimus. ES ir Kinijos seminare e, buvo apie tai kalbama, e, prisimenu taip pat susitikimą Madride. Visų tų e, seminarų susitikimo tikslas yra vykdyti oficialų dialogą ir nuo jo netitolti. Paskutinis susitikimas buvo šiek tiek geresnis negu ankstesnis, nepaisant to, kad dalyvavimas buvo nepakankamai atstovaujamasis, ne visos nevyriausybinės organizacijos galėjo pasisakyti bet jau tose susitikimuose buvo realiai keičiamasi nuomonėmis. Aš nepainioju to su e, tušiais pasisakymais apie žmogaus teisų pažeidimus. Aš manau, kad vis tik tai yra pakankamas poslinkis link pasikeitimo žmogaus teisų vertinimo situacijoje, bet to dar toli gražu nepakanka. Kinijos e, E, pasisakymai dar vis tik yra labai riboto pobūdžio masto, įskaitant ir tuos, kuriuos jie paskelbė Europoje. Uh, Dažniausiai Kinijos e, dalyviai dialoguose nesidomi jiems pateikiamais geriausios praktikos pavyzdžiais arba nieko dėl to nedaro. Be to būna labai sudėtinga gauti atsakymus į klausimus, kai mes juos teikiame Kinams. Aš pati teikiau labai atvirą klausimą Madride, paprašydama, kad Kinijos partneris galėtų papasakoti, kaip procesas funkcionuos, bet net ir į tokį klausimą atsakymo negavau. Problematiška yra ir tai, kad labai nedaug realiųjų nevyriausybinio organizacijų iš Kinijos yra kviečiamas dalyvauti tokiuose renginiuose. E, šis darbas e, buvo labai keistokai e, atitolintas nuo oficialaus dialogo. Dabartinėje situacijoje nebūtų galima e, pamiršti nei vienos Europos nevyriausybinės organizacijos ar ekspertų žmogaus teisų srityje. Europos ekspertai turintys Kinijos, susipažinę su Kinija, turėtų čia būti aktyvesni, kad jie galėtų aktyviau atspindėti Kinijos realybę. Tarptautinės Kinijos nevyriausybinės organizacijos turėtų e, susitikti su partneriais Europoje dar prieš prasidedant oficialiam dialogui. Dialogams turėtų būti nustatyti kažkurie aiškus standartai. Galima, pavyzdžiui, prašyti tam tikrų griežtų laiko terminų nustatymų, galima reikalauti įsipareigojimą atšaukti e, dvilypius įstatymus ar panaikinti tam tikras valstybės paslaptis. ES daugiau negu dešimt metų bando apie tai kalbėti, tačiau realiai nieko nepadaryta. Dabar ES perinant prie išorės veiksmų tarybos sistemos ir e, dialogo vertinimos per seminarus, mes galvojame reikia išskirti esminius principus susijusius su žmogaus teisėmis ir diplomatijos e, su efektyvinimu to požiūriu. Mes e, kalbėdami su Kinijos vyriausybė pirmiausia e, turime galvoti kaip žmogaus teisės pateikti geriausių įmanomų būdų, kad jie tai priimtų. Taigi reikėtų gerokai pagalvoti, kaip pakeisti e, e, tą veikimo judėjimo struktūrą. ES tai labai, labai svarbu išdėstyti konkrečias sąlygas ginklų embargui panaikinti. Žmogaus teisų klausimai turi būti keliami visose diskusijose, ne tik kai kalbam apie žmogaus teisės. Be to mes bent du kartus per metus turėtumėm apie tai kalbėti. Sutinku ir su pono Lordo pasiūlymu, kad reikėtų ieškoti daugiau galimybių bendradarbiauti, kai tik tai įmanoma. E, pavyzdžiui, e, būtų galima aptarinėti per žmogaus teisų dialogus tarptautinių teisų standartus ir jų įgyvendinimo mechanizmus. Mes mielai e, išklausytume pasiūlymų, jeigu turėtumėt kaip tą padaryti. Ir galiausiai žmogaus e, Human Rights Watch mano, kad Kenijos vyriausybė turi reaguoti ne tik į tarptautinį sprendimą, bet ir į pavienių valstybių, kurios kalba taip pat kaip kitos vienodų balsų e, raginimus. Mes manome, kad e, pasikeitimai nuomonėmis apie žmogaus teisės turi būti viešesni, juose turi dalyvauti tinkami ekspertai ir nevyriausybinės organizacijos, ES turi organizuoti e, kartu demaršus prieš Kinijos vyriausybę ir tai turi būti daroma laiku ir tinkamu būdu. Ir būtina visiems vienu, kalbėti, vienu balsu kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus Kinijoje. Ačiū. Ačiū labai puikios rekomendacijos plėtojant žmogaus teisų dialogą. Na ir aš atsižvelgiu į tai, kad trūksta skaidrumo ir tai yra problema. Ir tas teisės seminaras buvo atsietas nuo realaus dialogo. Na, dabar norėčiau pakviesti poną Roką iš Europos komisijos, kuris pasisakys, o po to suteiksiu žodį kolegoms. Ponas Rokas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, Europos komisija pritarė daugumai pasisakiusių, kad žmogaus teisų padėtis Kinijoje netenkina mūsų ir po pastarųjų viešųjų klausimų matėme, situacija pablogėjo tam tikrose civilinių politinių teisių srityse. Na, o požanga daugiausiai yra susijusi su ekonominėmis, socialinėmis teisėmis. Tai susijęs su Kinijos ūkio nuolatinė plėtra ir augimu. Na ir tie faktai ką matėme per pastaruosius keletą metų, matome, kad realiai keičiasi politika ir ta politika tikrai netitinka teisinės valstybės principų. Na ir tai mus labai neramina, nes tai daro poveikį ne tik vertybėms, bet ir pagrindiniams interesams. Na ir daug diskusijų ir rekomendacijų buvo susiję su to, kaip būtų galima geriausiai pasitelkti tomis priemonėmis, kurias turime, sprendžiant žmogus teisų problemą su Kinija. Na ir dialogas yra vienas elementų. Taip pat žinote, kad neseniai baigėme dialogo vertinimą ir pateikėme rekomendacijų, kaip būtų galima tą dialogą pagerinti. Na ir turiu pasakyti, kad dauguma jūsų išsakytų diskusijos ir rekomendacijų atsispindi mūsų dokumente. Mes pradėjome priminės diskusijas su kinais Madri Madride ir dabar bandome išsiaiškinti, kaip tas rekomendacijas būtų galima įgyvendinti. Aišku, diskusijos su Kinėje tęsis. Tačiau šalia to neturėtumėme atsisakyti dialogo vertės. Nes dialogas suteikia mums galimybę du kartus per metus iš esmės pasikalbėti, padiskutuoti su Kinijos pareigūnais, veikėjais. Ir dėja, tose srityse ypatingai, kur nėra bendrų, bendro sutarimo. Ir su Kinija. Ir mūsų patirtis rodo, kad kai viską aiškiai išsakome, tuomet Kinijos pusė bent jau kažkaip sureaguoja dėl žmogaus teisų aktyvistų, teisininkų ir panašiai. Na ir aš pritačiu dar vienam dalykui. Visi vienbalsiai prašė, kad būtų sustiprinta pilietinė visuomenė Aišku, mes irgi apie tai mastome, tačiau yra ir kitų neblogų minčių. Dabar mes faktiškai pereiname nuo prieš Lisaboninės eros į naująją epochą, post Lisaboninę. Ir žmogaus teisų klausimai tampa svarbia darbo dalimi. Na ir mūsų politika turės būti sustiprinta šioje srityje. Taigi, ką mes ketiname padaryti? Pirmiausia, ketiname ir toliau įtikinti, įtikinėti Kiniją, perimti teisinės valstybės principus, dirbti, dirbame su Kinijos administracija, padedame geriau pritaikyti žmogaus teisų politiką, pagarbos politiką. Dar kitas dalykas yra sustiprinti Kinijos pilietinę visuomenę, kad ji galėtų reikalauti savo teisių ir ieškome būdų, kaip būtų galima tą geriausiai padaryti. Taip pat stipriname bendradarbiavimą dėl tarptautinio žmogaus teisų konsensuso ir turime ryštingiau, aiškiau sureaguoti, kai Kinija meta tą argumentą dėl savo pagrindinių interesų ir taip atremia mūsų keliamas problemas dėl žmogaus teisų. Ir pabaigai dar pasakysiu, kad labai svarbu pasitelktas priemonės, visas, kurias turime, ir, ir tas dialogas, ir vieši pareiškimai, ir tie mūsų demaršai, konfidencialų susitikimai, kur bandome kelti žmogaus teisų klausimus. Ta turime daryti nuolatos, testin, testinumo pagrindu. Ir turime kelti žmogaus teisų klausimus visais lygmenimis, per viršūnių susitikimus taip pat. Tai yra mūsų strategijos dalis. Ačiū, ponia Rokas kadangi jau visi esate girdėję apie ES Kinijos žmogaus teisų dialogo vertinimą, aš norėčiau paraginti vieną ar kelis kolegas viešai paskelbti tą dokumentą, jį gauti. Tai yra dokumentas, kuris viešai prieinamas komisijos tinklapyje ir pagal atitinkamą reglamentą 1049-2001 yra nu, numatyta, kaip galima gauti prieigą prie to dokumento ir tame dokumente atsispindi ir mūsų darbo rezultatai, aišku, įrodinėjimų našta tenka komisijai ir tarybai. Na ir tiesiog norint įsitikinti, kad viskas yra teisinga, tiesiog pareikalaukite ir duokite užklausimą dėl to dokumento. Dabar yra daug norinčių pasisakyti. Pirmiausia, ponas Tanukas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai didžiuojasi, kad vieną kartą pats savo akimis mačiau, e, kai lankėsi JAV kongresmenas, kuris dirba JAV ES delegacijoje ir buvo kalbama apie Kinijos padėtį, tai buvo prieš trejus metus ir dėja mažik, ne, ne kažkas pasikeitė, istorija ta pati. Ir taip pat turėčiau pasakyti, jog esu šiek tiek šališkas, nes esu Taivano grupės bičiulių narys grupės, kuri dirba Europos parlamente. Aišku, Kinija yra ekonominis stebuklas. Augimas, ekonominis augimas leidžia jai būti antraja pagal ekonominį augimą pasaulio valstybę, na ir kaip ir Indija, valstybė, kurią puikiai pažįstu. Šios dvi šalys atsusigražina savo istorinę pirminę padėtį nuo 18 amžiaus. 18 amžiuje tai buvo trys pagrindinės ekonominės valstybės pasaulyje. Tačiau dėja dėl politinės, civilinės pažangos matome didžiulį atsilikimą. Su Kinijos diplomatai susitinku karts nuo karto ir jie pasakoja, kad e, Azijos kultūra ir Kinijos dydis neleidžia šioje valstybėje įdėkti pluralizmo ir demokratijos. Ir aš visuomet teigiu, kad Indija kuri greitai bus e, netgi didesnė matyti negu kad Kinija, yra pluralistinė demokratinė valstybė, nors irgi turi ten problemų ir, ir sunkumų. Ir dar viena šalis, teritorija, Taivanis, kur irgi vyrauja Kinijos kultūra, turi modernę liberalią demokratinę sistemą. Taigi nėra jokių priežasčių, kodėl ir Kinija negalėtų padaryti pažangos šioje srityje. Na ir Taivanis de, fa de facto susiduria su karine, karinės invazijos e, grėsme iš Kinijos pusės ir tai yra žmogaus teisų, Taivanio žmogaus teisų pažydinėjimai, nes jie negali įstoti į tarptautinės organizacijas. Ir vakar, vakare, šalia su kitais parlamentarais, mes e, kartu su kitais parlamentarais šventėme jo šventenybės Dalailamos gimtadienį ir sustikome su tibetiečiais. Kinijos Respublika nubaudžia daug savo piliečių, persekėjo juos ir vakaruose e, tie nusikaltimai, už kuriuos žmonės yra persekiojami, tikrai nelaikomi rimtais nusik nusikaltimais. Kinija ir toliau turi perauklėjimo stovyklas, kur yra disidentai ir mažumų atstovai ir kyla nerimo, kad e, tų, tie ekspertai gali pasiekti netgi ir mūsų rinką čia vakarų pasaulyje. Yra cenzuruojamas e, internetas, yra ir visa Google istorija, kurią nesnei girdėjome. Ir komercinis spaudimas yra daromas Kinijos dėl rinkodaros galių priversti tokias įmonės kaip Util Saks e, transliuoti palankes, palankes laidas. Ir Falun Gong reikalavo, kad bendrovė žmonės išstotų iš komunistų partijos. Ir 5 milijonai gal žmonių atsisakė komun... narystės komunistų partijoje. Tai buvo išvelta kaip didžiulė grėsmė tai vyrojančiai filosofijai Kinijoje. Ir dažnai teigiu, kad apie žmonį galima nuspręsti iš jo bičiulių ir draugų. Deja, tas pats pasakytina apie Kiniją. Kinija remia labai nekokius režimus prezidento Bašyro vyriausybę Sudane ir Birmos huntinė, huntos vyriausybę. Kinija taip pat Korė, Šiaurės Korėjas, taip vadinamosios demokratinės respublikos režimui yra palanki. Tai yra žiauriausias, totalitariškiausias režimas pasaulyje. Na ir aš tikrai tikiuosi ir dauguma kolegų matyt pritas mano nuomoniai, kad Kinija labai smarkiai prisidedanti prie kultūros pasaulyje, turinti tokią senovišką civilizaciją, galiausiai leis ir savo žmonėms turėti tas pačias laisvės ir teisės, kokias mes turime čia Europoje. Ačiū. Thank you very much, Mr. Tanok. Barbara Lohbi. Ačiū. Dabar Barbara Lochbir, prašom. Dėkui. Ačiū visiems, e, kurie kalbėjo. Tikrai, tikrai tiek daug rekomendacijų. E, informacijos reiks viską suvirškinti. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti tuo, Lordai e, Trevisai, kad jūs atlikdami tyrimą mm, nenustatėte, jog ekonominis bendradarbiavimas kenčia e, tiesiai šviesiai kalbant su Kinėje apie žmogaus teisės. Kalbant apie mm, Vokietiją, mes matome tą patį. Net jei vyriausybė e, garsiai kritikuoja Mm, Kinė dėl žmogaus teisių žiniasklaida gal sunerimsta, bet jokių konkrečių pasiekmių ekonominiam bendradarbiavimui nėra. Tai panašu, kad vis panaši situacija ir visoje ES yra. Taip pat e, manyčiau, kad sukūrus išorės veiksmų tarnybą bus galima pagalvoti apie papildomus darbuotojus e, e, Kinijoje užsivančius žmogaus teisėmis. Ponas Van Yang Hai e, pateikė rekomendaciją dėl nuseklesnės ir solidesnės strategijos dėl bendradarbiavimo su Kinijos pilietinė visuomenė. Labai įdomi rekomendacija, aš negaliu visų jų pakomentuoti, kalbant apie ES e, žmogaus teisų dialogo kritiką, tikrai ne pirmą kartą, kai girdime iš NVO ir mokslinių institutų griežtą kritiką apie tai, e, taip pat jos pateikė rekomendacijos to, kaip reikia gerinti šį instrumentą, kad nus, būtų nustatyti aiškus tikslai, terminai Kinijai. Kinija turi galų galę paskelbti, kad dagi ratifikuos politinių ir laisvių konvenciją. Ir čia mes turime dirbti. Tikiuosi, kad komisija pateiks pasiūlymų, kaip sureaguos į pateiktą kritiką. Taip man pavyko susipažinti su tuo vadinamu slaptuoju dokumentu ir jį tikrai galima tobulinti. Aš anksčiau dirbau viename NVO, dabar esu parlamento narė. Tikrai nemanau, kad mes e, sukelsime kažkokiu pavojų stabilumui, jeigu gausime dokumentus ir gerinsime darbą. Aš e, nesuprantu šios logikos ir kaip parlamento narė nesuvokiu, kodėlgi kils problemų, jeigu mes galėsime susipažinti su šituo ilgu dokumentu. Jeigu norime dirbti rimtai, turime remtis parengtais dokumentais. Ačiū. Dėkui, ponė Lochbiller. Dabar ponia Gomes. Ačiū už tą pateiktą informaciją. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį komisijos išsakytas mintis, kad ji pripažįsta, jog žmogaus teisų situacija Kinijoje blogėja. Tas faktas yra labai svarbus. Pritariu kolegoms, kad dialogas buvo tuštokas ir nelabai susijęs su realybė. Mes turime pasinaudoti Lisabono sutartimi ir pareikalauti, kad EP būtų įtrauktas į dialogą. Beje, vis dar m, e, siekiu, kad a, e, parlamento vadovybė Hudžia e, portretą iškabintų prie pastato, kaip kad su Sansuči, visa tai simbolizuos visus tuos drąsius žmogaus teisų gynėjus Kinijoje, juos mes visus be abejo palaikome. Taip pat e, įdomių rekomendacijų išsakė mūsų prelegentai, reikia skirti daugiau išteklių stiprinant dialogą su Kinijos pilietinė visuomenė, ar tai būtų palaikant NVO, nukentėjusiosius praėjusi kartą Kinijoje lankiausi prieš pat olimpinės žaidinės. Tikrai skaudama širdimis skaičiau angliškoje kinų spaudoje at, liūdimus sičiu, nu, per Sičiuano žemės drebėjimą, ž, per šitą žemės drebėjimą žuvusių vaikų tėvų liūdimus. Ir tikrai buvo sunku tą e, skaityti apie tai, kad tie nusikalteliai mm, lieka nenubausti, nusikalteliai pastatė tas nevykusias mokyklas Taip pat palaikau advokatus, kurie padeda ginti nukentėjusiųjų teisės, sergančiųjų živ teisės. Taip pat palaikau visus tos, kurie reikalauja, kad būtų nuteisti atsakingi už Tiananmeno. Reiktų to siekti per visus mūsų turimus finansinius instrumentus žiniasklaidą. Šis faktorius nepaprastai svarbus, profesorių Holzman mintis labai svarbi, reikia palaikyti alternatyvėje žiniasklaidą. Čia tikiuosi, kad Eutelsat e, e, pasi, tikrai e, pakeis savo poziciją, ir nebepasiduos ateityje Kinijos vyriausybės spaudimui. Toliau. Žmogaus teisės reikia išvesti ir štų uždarų žmogaus teisės dialogo sienų. Turime pasiekti, kad apie žmogaus teisės būtų kalbama per prekybinės dėrybas. Šiame kontekste siūlau paprašyti AFETO pirmininko surenkti jungtinį klausimą su E, prekybos komitetu, e, pasikviesti ten komisarą ir išnagrinėti šią problemą. Pagrindinės darbo teisės turi būti įtvirtintos, tos socialinės ir ekonominės teisės, kuriomis Kinija taip didžiuojasi. E, ir mes visą tai gerbėme, bet pagrindinės darbuotojų teisės turi tapti mūsų dialogo su Kinija centrinė dalimi. Tas pasakytina tiek apie žmogaus teisės, tiek apie visus kitus aspektus, pavyzdžiui, vartotojų apsauga, užterštas pienas, užteršta dantų pasta. Šios temos svarbos tiek Kinijai, tiek ES vartotojams. Komisija taip pat pažymėjo, jog regime pasikeitusią politiką, kai politinė vadovybė atsisako teisinės valstybės. Kinija, ta nepaprasta e, civilizacija tampa laukiniais rytais, kur nėra jokių įstatymų ir jokių taisyklių. Kitas aktualus klausimas Kinijos e, darbai siekiant tūkstantmečio tikslų ne tik pačioje Kinijoje, bet ką reiškia tikslai be gero valdymo, pagrindinių teisių, kitų laisvių įtvirtinimo. Taip pat reikia nepamiršti, ką Kinija daro siekdama tūkstančio tikslų gyvendinimo kitur Azijoje ir visoje Afrikoje. Sudanas, kitos valstybės Kongas. Ten Kinija dabar labai aktyvi. Galiausiai Kinija tikrai turėdama svarių priežasčių kaltina ES nenuoseklumu bei netitikimo išdav, dėl išdavimo taisyklių laikymusi, prievartinio gražinimo ir taip toliau. Iš ties, es valstybės narės turi prisimti atsakomybę už padaryti trūkumus. Dar noriu štai ką priminti per pastarai es Kinijos dialogą Madride praėjusį mėnesį, Amerikos atstovas ponas Ballard užsiminė, kad e, Kinija nusindė skundų e, sąrašą JAV, na, Kinija skundžiasi Guantanamu, bet iš to gauna naudos, ten yra nusiuntusi savo tardytojų netgi. Mes turime pareikalauti, kad es valstybės ir vyriausybės prisimtų atsakomybę už padarytus darbus. Ir dar norėčiau atsakyti klausimą dėl dialogo ir dėl karinių klausimų tikrai būtina vykdyti ir kito formato dialogus, ir jeigu jie vyks, mes turime būti informuoti. Siūlau kažką, kažkokį bendrą renginį surinkti su sėdė e, pakomitečių. Aš manyčiau, kad šis parlamentas, ne tik amerikiečiai, bet ir mes, e, suvaidinamo vaidmenį kovoje prieš ginklų embargo panaikinimą. Pirmininkaujant Prancūzijai, e, kuomet ji E, įsipareigojo panaikinti embargą, bet dėje nesugebėjo to padaryti dėl parlamento pasipriešinimo. Taip pat siūlau įvardinti tas sąlygas, kurios leis panaikinti embargą. Kaip pat buvo pasiūlyta, ačiū. Barbara Lochbiro. Thank you for giving me the... Loch. Lochbiller. Labai ačiū, kad dar kartą suteikėt man žodį. Aš dar noriu vieną klausimą